Meine Damen und Herren, wir bekommen jetzt zu dem Bericht. Labas rytas, gerbiami kolegos. Pradėkime mūsų darbus. Ponas Lansdorfas. E, pirmininkė, prieš pradėdami balsuoti e, norėčiau atkreipti jūsų dėmesį iš tai kokį dalyką. E, aš e, norėčiau grįžti prie vakarykščių diskusijų ir pateikti štai kokį pasiūlymą. Ateityje, kai organizuosime diskusijas, jos turėtų būti geriau e, organizuotos. Ir kad juose nedominuotų žmonės iš kitų komitetų, pavyzdžiui, diskusijose iš esmės suteikiama daugiau galimybę kalbėti e, kitiems, o ne mūsų komiteto nariams. Taigi, man labai patiko, kaip buvo organizuotos diskusijos ir tikiuosi, kad tokie dalykai nepasikartos. Vakar e, buvo labai daug diskusijų ir dėja jos nuvylė daugelį mūsų komiteto narių. Ačiū ponui Lamsdorfui. E, aptarsime šį klausimą išplėstame biure, tačiau nepažadu E, jokių pokyčių iš anksto. E, galiu pasakyti, kad tik e, vakar mes tikrai peržiūrėjome kalbėtųjų sąrašus ir buvo tik tai keli žmonės, kurie tikrai nepriklausė šiam komitetui ir kurie nebuvo kvestiniai svečiai. Toliau, e, iš esmės, šiuo klausimu turėtų rūpintis koordinatoriai ir frakcijos. E, E, kai yra priemami sprendimai dėl kalbėtojų sąrašų. Tai ne mano kaip pirmininko kompetencija. Aš turiu kaip pirmininkas būti neutralus. Taigi, primkite tai domėm, kad turime suteikti žodį visiems pasisakyti. Tai yra demokratinė teisė. Galbūt, na, jeigu kiti nieko nedaro, aš taip pat negaliu imtis veiksmų, nes kaip pirmininkas turiu būti neutralus. Bet kuriuo atveju šis klausimas bus iškeltas išplėstame biure. Aš asmeniškai turiu pasakyti, kad mane stebina e, jūsų pasisakymas. Nes, e, pavyzdžiui, pažiūrėkite, kaip viskas vyksta jūsų šalyse. E, E, ir sako, kai yra kalbama, pavyzdžiui, apie Sasaksą ir apie tuos anksčiau minėtus 30 kvadratinių e, kilometrų. Ir kai kalbama apie, pavyzdžiui, panašią teritoriją, kurią užima pabėgėlių stovykla e, Irake. Ar, pavyzdžiui, kai kalbama apie mobiliųjų telefonų naudojimą, prieigą prie interneto Aš prisimenu panašias diskusijas e, dėl Čilės, dėl Junktinių Amerikos valstijų. Na, aišku, galbūt situacijų negalima palyginti. Tačiau pasižiūrėsime, ar pateikti pareiškimai yra teisingi. Jeigu taip, tai iš tiesų galima sakyti, kad situacija yra tiesiog skandalinga. E, kiekvienam irakiečio piliečiui kyla, Irako piliečiui kyla daug didesnė grėsmė nei žmonėms iš e, Liberty ar iš Afšrafo stovyklos. E, Aš esu pat pritaręs e, rezoliucijai, kad būtų saugomi stovyklų e, gyventojai dėl humanitarinių priežasčių. Tačiau e, šių žmonių atžvilgių politinę prasme mes nieko daugiau negalime padaryti. Taigi, primkite tai domin. Ponas Kobleris puikiai dirbo pastaraisiais metais, kaip jungtinių tautų specialusis įgaliotinis. Ir aš norėčiau, kad visa tai būtų užfiksuota protokoluose, nes e, diskusijos tikrai vakarykštės e, nebuvo subalansuotos. Ir tai reikia pastebėti. O aš toliau remsiu Martiną Koblerį. Jeigu komitetas tam nepritarė, turite išsakyti savo nuomonę, tačiau aš manau, kad mano pozicija sutampa su daugumos e, šiame komitete nuomonė. Taigi aš viešai norėčiau pasakyti, kad aš remiu jungtinių tautų specialių įgaliotinį rake. Ana, šis klausimas tikrai turėtų būti išplėstame biure aptartas. E, vakar pasisakymo metu aš pasakiau, kad ES skiria 12 milijonų eurų savo mokesčių mokėtų pinigų. Todėl mes turime kreiptis į e, ponę Ešton, e, paaiškinti, kam yra skirti pinigai ir e, taip pat e, kodėl mes turime rūpintis tai žmonėmis, jų perkelimų į saugesnės vietas, kai jie visiškai to nepagėdauja. E, ir tuo pat metu kalbama apie e, smurtą prieš tos žmonės, apie jų laisvių judėjimą. E, apie tai mes išgirdome vakar. Dabar noriu pasakyti, kad kritika yra nukreipta ne tik prieš poną Koblerį, tačiau ir E, mūsų kritika skirta ES delegacijai Irake. E, taigi aš aps, e, galiu sakyti, kad mes lankėmės Irake ir man tikrai nelabai patiko, kaip buvo kritikuojama, kokia kritika buvo pateikta vakar. Aš norėčiau užprotestuoti protestuoti tai, kas buvo pasakyta, nes tai iš tiesų menkina mūsų įtaką Irake ir mūsų galimybės e, e, bendrauti su mūsų kolegomis iš, Irak, iš Irako. Anksčiau e, na, kolegų iš Irako parlamento vizitų buvo daug daugiau, o dabar tų vizitų skaičius sumažėjo, nes mes tik taip siribuojame Šarafo stovyklos klausimų analizavimu. Ponas Landsbergis. Aš norėčiau pateikti keletą komentarų, kadangi dabar kalbame apie pabėgėlius, apie jų perkelimą į saugesnės vietas, turėtumėm prisiminti, kad e, dalis e, tų žmonių yra jau mirę. E, pavyzdžiui, jie mirė Ašrafo stovyklose, kai buvo organizuoti išpoliai E, tose stovyklose. E, Išpoliai buvo organizuoti e, kart parėmus Irako vyriausybei. Mes kalbame apie muhadžadinus, kurie ken, kenčia, kurie yra gimę kaip Irako piliečiais, o ne E, ir dėl tos priežasties mes neturėtumėm kalbėti apie juos kaip apie buvusius muhadžadinus. Dabar dėl pono Koblerio. Aš jam uždaviau du klausimus. Vienas klausimas e, buvo mm, susijęs su praktiniais dalykais, pavyzdžiui, e, kad turėtų būti atliktas tyrimas. O antras mano klausimas buvo susijęs su Irano E, įtaką ir e, įgaliotinio bendradarbiavimo su Teheranu. E, į nei vieną klausimą negavau atsakymo ir dėl to labai apgailestauju. Ir nebalsuosiu už. Ačiū, pana Lunačiak. Noriu pasakyti, kad pritariu tam, ką pasakė ponas pirmininkas. Norėčiau prašyti, kad šis klausimas būtų aptartas išplėstame biure po pietų. Taip pat norėčiau pritarti tam, kad būtų parašytas laiškas ponui Kobleriui. Ačiū. Galvoju, kad tie žmonės buvo remiami komunistų kažkada tai. Tai galiu tik spėlioti, kaip kito visa ta parama parlamente. Kažkoks tarsi rotacijos procesas vyko, sakyčiau. Gan stebina tai. Na kągi. Grįžkime prie darbo tvarkės. Marieta Džanaku pranešimas. Šis pranešimas mes nestebinam. Marieta, ar norite kažką pridurti? Έχω στείλει από χθε και την. Ačiū pirmininkė. Turime balsavimo sąrašą, tokį, kokį siūlau. Visi tie elementais. Ta informacija yra išsintinėta jau prieš kurį laiką ir um, visi kolegos parlamentarai žino visus pakeitimus, taip pat ir žodinius pakeitimus, viskas yra išplatinta. Pirmininkas, tai turėtų nebūti problemų. Pirmas kompromisas, kas už, prieš susilaiko priimta. Aštuntas už, prieš susilaiko atmesta. Vienuoliktas už, prieš susilaiko atmesta priimta 12 už, prieš susilaiko atmesta, 13 už, prieš susilaiko atmesta, 14 už, prieš susilaiko atmesta, 15 už, prieš susilaiko atmesta, antras kompromisas už, prieš susilaiko priimta, 22 už prieš susilaiko atmesta, 23 už prieš susilaiko atmesta, 24 žodin, su žodiniu pakeitimu kas už prieš susilaiko priimta, 25 už prieš susilaiko atmesta, 26 už prieš susilaiko atmesta, 27 už prieš susilaiko atmesta, 28 už prieš susilaiko atmesta, 29 už, prieš susilaiko atmesta, 30 už, prieš susilaiko priimta, 32 už, prieš susilaiko atmesta, 33 už, prieš susilaiko atmesta, 31 už, prieš susilaiko atmesta, 34 už, prieš susilaiko atmesta, 35-36 už prieš susilaiko atmesta. 37 už prieš susilaiko atmesta. 38 už prieš susilaiko atmesta. 39 už prieš susilaiko atmesta. 40 už prieš susilaiko atmesta. 41 už prieš susilaiko atmesta. 42 už prieš susilaiko atmesta, 43 už prieš susilaiko atmesta, 44 už prieš susilaiko atmesta, 45 už prieš susilaiko priimta, 46 už prieš susilaiko atmesta, 47 už prieš susilaiko. 47 dar kartą už prieš susilaiko, priimta. Pasitikrinkime elektroniškai dėl 47. Oh, ich habe meine Karte nicht drin. <laughs> Savo kortelės nepasirašiau. Ah, äh, die Abstimmung ist eröffnet. Prašome balsuoti elektroniškai. Bet <laughs> dar nebaigiau balsavimo. Dabar jau baigiame balsuoti. 24 už 18 prieš priimta, 48 už prieš susilaiko priimta, 49 už prieš susilaiko priimta, 50 už prieš susilaiko atmesta, trečias kompromisas už prieš susilaiko priimta, 53 už prieš susilaiko atmesta, 54 už prieš susilaiko priimta, ketvirtas kompromisas už prieš susilaiko priimta. 60 už prieš susilaiko atmesta. 61 už prieš susilaiko atmesta. 62 už prieš susilaiko atmesta. 63 už prieš susilaiko atmesta. 64 už prieš susilaiko priimta, 65 už prieš susilaiko priimta, 66 už prieš susilaiko priimta, 67 už prieš susilaiko atmesta, 68 už prieš susilaiko atmesta, 69 už prieš susilaiko atmesta, 70 už prieš susilaiko priimta, 71 už prieš susilaiko priimtas, 72 už prieš susilaiko atmesta, 73 už prieš susilaiko atmesta, 74 už prieš susilaiko atmesta, 75 už prieš susilaiko atmesta, 76 už prieš susilaiko priimta, 77 už prieš susilaiko atmesta, 78 už prieš susilaiko susilaiko, atmestas 79 už, prieš susilaiko, atmesta 80 už, prieš susilaiko. Atmesta 81 už, prieš susilaiko. Atmesta 82 už, prieš susilaiko. Priimta 83 už, prieš susilaiko. Atmesta 84 už, prieš susilaiko. Atmesta 85 už, prieš susilaiko. Atmesta. Antras žodinis pakeitimas, kas už, prieš susilaiko. Priimta 87 už prieš susilaiko. Atmesta 88 už prieš susilaiko. Priimta 89 už prieš susilaiko. Priimta 90 už prieš susilaiko. Atmesta penktas kompromisas už prieš susilaiko. Priimta 95 su žodiniu pakeitimu kas už prieš susilaiko. Priimta 95. 96 už, prieš, susilaiko priimta. 97-98 kas už, prieš, susilaiko atmesta. 99 už, prieš, susilaiko atmesta. Šimtasis už, prieš, susilaiko atmesta. Šimtas pirmas už, prieš, susilaiko atmesta. Šimtas antras, šimtas trečias už, prieš, susilaiko atmesta atmesta, 104 už, prieš, susilaiko, atmesta. Pirmasis, su žodiniu pakeitimu, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Antras, kas už, prieš, susilaiko, prieš, e, atmesta. Trečias už, prieš, susilaiko, priimta. Ir dabar elektroniškai prašom balsuoti dėl viso pranešimo projekto su visais pakeitimais.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 Απλώς ήθελα να πω ότι σε αυτό το θέμα η ομάδα μας... Ačiū pirmininkė. Tik norėjau pasakyti šio klausimu, kad mūsų frakcija norėtų pateikti mažumos e, poziciją. Noriu tik tiek pasakyti, kad ir dėl kito pranešimo bus tas pats. Pirmininkas, ačiū už šią pastabą. Ana Gomes. Trumpai noriu padėkoti visiems kolegoms, kurie tikrai bendradarbiavo, pateikė esminių mm, pakeitimų, prisidėjo prie kompromisinių pakeitimų. Ypač noriu padėkoti Aleksandrai Harajai, mano padėjai, kuri tikrai nepaprastai daug dirbo kartu su manim. So, Wir kommen zum Ende, zum Kompromissänderung. Kągi, šeštas kompromisas kas už, prieš, susilaiko. Priimta. 45 už, prieš, susilaiko. Atmesta. Septintas kompromisas kas už, prieš, susilaiko. Priimta. 48 už, prieš, susilaiko. Priimta. 49 už, prieš prieš susilaiko priimta. 50 atkrenta, 51 už, prieš susilaiko atmesta, 40, 52 e, kas už, prieš susilaiko priimta, 55 už, prieš susilaiko atmesta, 53 už, prieš susilaiko atmesta. 54 už. Nu, kas atsitiko su 55 atmesta buvo. Gerai, 54 už, prieš, susilaiko, atmesta. Aštuntas kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. 59 už, prieš susilaiko priimta, 60 už, prieš susilaiko priimta. Šešiasdešimt trečias už, prieš susilaiko atmesta, šešiasdešimt ketvirtas už, prieš susilaiko priimta, devintas kompromisas už, prieš susilaiko priimta. 73. Už, prieš, susilaiko priimta. 10 kompromisas už, prieš, susilaiko priimta. 78 už, prieš, susilaiko atmesta. 79 už, prieš, susilaiko priimta. 80 už, prieš, susilaiko priimta, 81 už, prieš susilaiko priimta, 82 už, prieš susilaiko atmesta, 83 už, prieš susilaiko atmesta. Pasitikrinkime elektroniškai, nes neaišku. balsuoti. Baigiame. 19 už 24 prieš. 84 už prieš susilaiko atmesta. Trečias žodinis pakeitimas už prieš susilaiko priimta. Ketvirtas žodinis pakeitimas už prieš susilaiko priimta. 88 už, prieš. Pasitikrinkime elektroniškai, man atrodo, kad buvo patvirtinta. Bet balsuoti baigėme. Atmesta 21 už 23 prieš. 89 už, prieš susilaiko atmesta, 11 kompromisas už, prieš susilaiko priimta. Devyniasdešimt ketvirtas už, prieš susilaiko priimta, devyniasdešimt penktas už, prieš susilaiko priimta, dvyliktas kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. 106 už, prieš, susilaiko, priimta. Žodinis pakeitimas 5 už, prieš, susilaiko, priimta. Šimtas aštuntas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Šimtas devintas už, prieš, susilaiko, atmesta. Šimtas dešimtasis už, prieš, susilaiko susilaiko atmesta, 111 už, prieš susilaiko priimta. Dėl 111 prašom pasitikrinkime elektroniškai. Balsuoti baigiame. 27 už 17 prieš priimta. 114 už prieš susilaiko atmesta. 113 už prieš. Pasitikrinkime elektroniškai. Atsivaras. Apšalės išlausim. Balsuoti baigiame. Atmesta. Tryliktas kompromisas. Kas už, prieš, susilaiko, priimta. 119 už, prieš, susilaiko, atmesta. 118 už, prieš, susilaiko, Elektroniškai prašom pasitikrinti dėl 118. <laughs> Die Abstimmung ist geschlossen. Balsuoti baigiame. 23 už 21 prieš. Priimta. 14 kompromisas kas už, kas prieš, susilaiko. Priimta. Šeštas žodinis pakeitimas kas už, kas prieš susilaiko priimta. Septintas žodinis pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 127. Kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 128. Dvi dalis. Kas už pirmąją dalį? Prieš susilaiko priimta. Kas už antrąją dalį? Prieš susilaiko atmesta. 131. Kas už, kas prieš susilaiko atmesta. 129. Kas už, kas prieš susilaiko priimta. 132. Kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Aštuntas žodinis pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 15 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 133, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 137, kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. 139, kas už, kas prieš susilaiko atmesta. 141, kas už, kas prieš susilaiko. Elektroniškai prašom pasitikrinti dėl šio pakeitimo. 141. Abstimmung ist geschlossen. Oh. Balsuoti baigiame. Priimta. 142 už prieš susilaiko atmesta. 144 už prieš susilaiko atmesta. 143 už prieš susilaiko atmesta. 16 kompromisas kas už, kas prieš susilaiko priimta. 146 kas už, kas prieš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 Norėčiau paraginti visus aiškiau kelti rankas. Ir prašyčiau kavos. Prašom, aiškiai kelti rankas. Taigi 149 už prieš susilaiko atmesta, 17 kompromisas už prieš susilaiko priimta, 157 už prieš susilaiko atmesta. 156 už, prieš, susilaiko, priimta. Šimtas penkiasdešimt devintas už, prieš, susilaiko, atmesta. Pirmas kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. Keturioliktas už, prieš, susilaiko. 14 už, prieš, susilaiko. Ana, jūs už ar prieš? Ar susilaikote? 15 už, prieš, susilaiko, priimta. Antras kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. Tri, trečias kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. Ketvirtas kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. Žodinis pakeitimas pirmas, kas už, prieš, susilaiko. Priimta. 28 už, prieš, susilaiko. Priimta. 29 atkrenta, 30 už, prieš, susilaiko. Priimta. 5 kompromisas už, prieš, susilaiko. Priimta. Antras žodinis pakeitimas už, prieš, susilaiko priimta. Pirmas už, prieš, susilaiko, priimta. Antras už, prieš, susilaiko, priimta. Trečias ir vienuoliktas už, prieš, susilaiko, priimta. Ketvirtas už, prieš, susilaiko, priimta. Penktas. Nuo penkto iki aštunto bloko už, prieš, susilaiko, priimta. Devintas už, prieš susilaiko priimta, dešimtas už, prieš susilaiko priimta. Ir dabar elektroninis balsavimas dėl viso pranešimo projekto su šiais pakeitimais. Die Abstimmung ist geschlossen. Balsuoti baigiame. Toks pat rezultatas kaip ir dėl ankstesnio pranešimo. Ne, vienu balsu mažiau, nes vienas susilaikė 33 už 11 prieš. Sveikiname pranešėją. Ana. Ana. Taip, pirmai buvo Marieta. Sveikiname. <laughs> Äh, Dabar pereiname prie grafo Lamsdorfo pranešimo. Aleksandrai, ar norite kažką pasakyti? Aš norėčiau padėkoti žešiliniams pranešėjams už puikų bendrabiavimą. Pirmas kompromisas už, prieš, susilaiko priimta. 19 už, prieš, atmesta. 24 už, prieš, atmesta. 25 dvi dalis. Pirma dalis kas už, prieš, susilaiko priimta, antra dalis už prieš susilaiko atmesta, 26 už prieš susilaiko priimta, 27 už prieš. Neaišku, pasitikrinkime elektroniškai. Na. Abstimmung ist geschlossen. Balsavimas baigtas. 13 už, 31 prieš atmesta. 28. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. Antras kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė pritarta. 35. Kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. 36. Kas už, kas prieš, susilaikė atmesta, 37 kas už, kas prieš, susilaikė pritarta, 38. Pirma dalis, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. Antra dalis, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 39. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. 40. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. 41. Kas už? Kas prieš? Pritarta. Susilaikė pritarta. 41. Pritarta. 42. Kas už? Kas prieš? Susilaikė pritarta. 43. Kas už? Kas prieš? Susilaikė pritarta. 44. Kas už? Kas prieš? Susilaikė pritarta. 45. Kas už? Kas prieš? Prašome. E, dėl 44 yra pateiktas e, žodžiu pakeitimas. Toks patikslinimas iš mano pusės. Pirmininkas. E, balsuojame taip, kaip nurodyta pagal sąrašą. Taigi 44 pakeitimas buvo su žodiniu pakeitimu. Mes tiesiog balsuojame dėl tų pakeitimų, kaip jie yra išdėstyti e, sąraše. Taigi, 45 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė, atmesta, 46 kas už, kas prieš susilaikė. Neaišku. Pasitikslinkime. 46 kas už, kas prieš susilaikė. Pritarta. Nenorite tikėti manim, tada pasitikslinkime dar kartą. Balsavimas baigtas. 20 už, 19 prieš. Pritarta. 912. Kas už, kas prieš susilaikė pritarta. 47. Kas už, kas prieš susilaikė pritarta. 48. Kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 49. Kas už, kas prieš susilaikė. Neaišku, pasitikslinkime. Elektroninis balsavimas pradedamas. Baltavimas baigtas. 21 už, 18 prieš, pritarta. 50 kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. 51 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Trečias kompromisas kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. Ketvirtas kompromisas kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. 57. Kas už, kas prieš susilaikė. Pritarta 50. Kompromisui penktam pritarta. Tada mes galime pereiti prie 58 pakeitimo, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 60. Kas už, kas prieš susilaikė atmesta. Šeštasis kompromisas, kas už, kas prieš susilaikė pritarta. Septintas kompromisas, kas už, kas prieš susilaikė pritarta. Tada mes galime perėti prie 74 pakeitimo antra dalis, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 76. Kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 78. E, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 79 kas už, kas prieš susilaikė pritarta, 80, kas už, kas prieš susilaikė atmesta, 81, kas už. Balsuojame dėl pirmos dalies. Kas už, kas prieš susilaikė, pritarta antra dalis. Kas už, kas prieš Kas prieš? Kas už? Kolegos, kas už? Balsuojame dėl antrosios dalies. Kas už? Kas prieš? Atmesta. 82 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė pritarta, 83 kas už, kas prieš susilaikė pritarta, 84 kas už, kas prieš susilaikė pritarta. Socialistai balsuoja prieš. Ar jūs balsavote už? 85. Kas už, kas prieš, kas susilaikė pritarta, 86. Kas už, kas prieš susilaikė atmesta, 87, kas už, kas prieš susilaikė atmesta, 88, kas už, kas prieš susilaikė atmesta, neaišku, 88, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. Pasitikslinkime Balsavimas baigtas. Dvidešimt trys už, dvidešimt du prieš. Pritarta. Norite dar kartą pasitikslinti? Gerai, dar kartą balsuojame dėl 88. Balsavimas baigtas. 22 už, 23 prieš. Matot, kokią galę turi vienas E, Europos parlamento parlamentaro balsas. Taigi šiam e, pakeitimui nepritarta. 89 kas e, už kas prieš susilaikė pritarta, 90 kas už kas prieš susilaikė. Neaišku, pasitikslinkime. Balsavimas baigtas. Atmesta. 91. Kas už? Kas prieš susilaikė pritarta? 92. Kas už? Kas prieš susilaikė atmesta? 93. Kas e, tiksliau neaktualus? Taigi 8. Kompromisas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė pritarta? 96. Pakeitimas. Kas už? Kas prieš? susilaikė atmesta 97, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta 98, kas už, kas prieš, susilaikė. Neaišku. Balsuojame dėl 98 pakeitimo. Balsavimas baigtas. 22 už, 22 prieš, atmesta. 99 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė pritarta. Šimtasis. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Pritarta. Man atrodo, kad balsuoja vien tik tai EPP frakcija. Deve 9 kas už, kas prieš, susilaikė pritarta, 90, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta, 101, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. 102, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta, 91, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta, 92, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta, 93, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 94, kas už, Kas prieš? Susilaikė. Pritarta. Ar socialistų frakcija balsavo? Matau, kad tik Ana balsuoja už, kiti balsuoja prieš. 103. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Pritarta. 95. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. 97. Kas už? kas prieš, susilaikė pritarta. 98, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 104, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 9 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. 108. Kas už, kas prieš. Susilaikė, atmesta. 9. Kas už, kas prieš. Susilaikė, atmesta. Dešimtas, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. Vienuoliktas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Dvyliktas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Tryliktas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Keturioliktas, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. Penkioliktas, kas už, kas prieš susilaikė pritarta. 15. Pasitikslinkime. Panas Paleckis balsuojate prieš. Balsavimas baigtas. 24 už, 16 prieš, 4 susilaikė, pritarta. Man 16 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė, atmesta. 17 kas už, kas prieš susilaikė, pritarta. 1.7. Kas už, kas prieš susilaikė pritarta. 2. Kas už, kas prieš susilaikė pritarta. 3. Kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta, ketvirtas, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta, penktas, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta, šeštas, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta, aštuntas, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. Elektroninio būdu balsuojame dėl viso pranešimo projekto. Balsavimas pradedamas. Balsavimas yra baigtas. 38 už, 6 prieš, pritarta. Sveikiname pranešėją. Man muss ich eigentlich hier weg?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 ir Europos komisijai dėl padėties Baltarusijoje. Norėčiau Jums priminti, kad pusę vienuolikos, lygiai pusę vienuolikos, mes pradėsime diskusiją su Bangladešo užsienio reikalų ministru. Ministrė, atsiprašau. Ir norėčiau atkreipti kolegų iš politinių frakcijų dėmesį į tai, kad posėdėje turėtų dalyvauti pakankamai daug žmonių. Pas mus atvyksta labai svarbus ir aukšto rango politiniai pareigūnai. Būtų gerai, jeigu mes parodytume jiems deramą pa pagarbą. Ką? Panašu, kad pirmininkas kaip ir namuose neturėjo čia jokios įtakos. Taigi, ponė Palieski, prašau. Dankeschön, Herr Vorsitzende. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Taigi, gerbėmiai kolegos, per pastaruosius 19 metų Europos parlamentas patvirtino 37 dokumentus skirtus konkrečiai Baltarusijai ir dar 71 dokumentą, kuriame buvo aptariama situacija Baltarusijoje kartu su, kito, su o, kitomis šalimis. Tačiau šiandien, ko gero, pirmą kartą mes kalbėsime apie Baltarusiją ir jo, apie jo santykius su ES, nereaguodami į e, dažnai šios šalies mus pasiekiančias neįgiamas žinias, bet dėl to, kad mes norime išanalizuoti padėtį šioje situacijoje e, Baltarusijoje ir pasiūlyti konkrečias priemonės. Kovo viduryje aš paleidau keturias dienas Minske, kur uh, turėjo keturis susitikimus su vyriausy, vyriausybės atstovais ir 21 susitikimą su pilietinės visuomenės atstovais, su uh, opozicijos vadovais, ekspertais ir vakarų, šalių, vakarų Europos šalių ambasadoriais. Grįžau į Vilnių manydamas, jog esant tam tikroms aplinkybėms, gali atsiverti galimybę atnaujinti politinį dialogą su Minsku ir kad tai būtų naudinga ES ir Baltarusijos piliečiams. Be to, tai sukurtų geresnės sąlygas nevyriausybinėms organizacijoms, opozicijai ir laisvai žiniasklaidai veikti. Šį mano e, jausmą patvirtino, e, nuojautą patvirtino pareigūnai ir Bruselėje, ir Vilniuje, kur beje e, lapkričio mėnesį bus surinktas rytų partnerystės aukščiausio lygio susitikimo. susitikimas. Ir Be abejo, bet kokie bandymai atkurti atmosferą, kuri buvo sužlugdyta prieš pusrečių metų ir gal net ir žengti toliau, priklauso nuo to, ar bus paleisti nedelsiant ir besalgiškai politiniai kaliniai ir ar jie bus politiškai rehabilituoti. Ir beje, įtakingos Baltarusijos opozicijos partijos taip pat ragina mus atnaujinti dialogą, jei minėta sąlyga bus įvykdyta. Šiuo metu oficialusis Minskas siunčia Briuseliui tam tikrus signalus, kad nepaisant jos įpareigojimo Eurazijos sąjungai, jis šiuo metu svarsto galimybę uh, užsimti tam tikrais politiniais manevrais uh, su vakarais nepasaptis, kad kai kurie politikai Europoje mano, jog mes jau praradome e, Baltarusiją ir kad mes turėtume nusigręžti nuo Baltarusijos ir skirti visą savo dėmesį e, kitiems kaimynams. Aš griežtai nesutinku su tokia nuomonė, nes tokiu atveju mes nusigręžtume ne vien nuo valdžios, nuo Baltarusijos valdžios, bet ir kas yra kur kas svarbiau, nuo dešimties milijonų Baltarusijos piliečių, kurie nori artimesnių ryšių su Baltarusija. Jau vien tas faktas, kad nuo 2010 metų didžiausias šengeno vizų, suteikimų šengeno vizų uh, skaičius vienam gyventojui tenka būtent Baltarusijai, parodo, kad ši šalis yra orientuota, orientuojasi būtent į uh, Europą. Europos Sąjunga dėja atsiriboja nuo Baltarusijos, sukūrusi finansinę uh, sieną. Aš čia kalbu apie visiškai nesuvokiamai aukštą, aukštą vizos mokestį - 60 eurų. Tikrai e, yra labai nemalonu matyti ilgas eilės ištrikiavusias prie ES šalių ambasadų Minske. O pasienyje sunkvežimių eilės gali uh, siekti net ir 15 km. Aš manau, kad vi, mes privalome atverti visus vartus, duris ir langus tam, kad paskatintume žmonių kontaktus. Reikia sunaikinti visus uh, dirbtinius uh, barjerus. Aš norėčiau pasidalinti su jumis tomis pamokomis, kurias mes išmokome per labai ilgą šaltąjį karą. Jei vakarai būtų nusigręžę nuo Sovietų sąjungos ir rytų bloko šalių, o tam priežasčių buvo labai daug, uh, Ir jei e, e, vakarai būtų e, palaikę tam tikrą distanciją tarp Sovietų sąjungos ir vakarų ir e, Varšuvos pakto šalių, tuomet niekuomet neatsirastų tokių e, reformatorių kaip Gorbačiovas ir jo e, sąlygininkai Maskvoje. Jų į reformas orientuotas požiūris ir šalto karo stereotipų atsisakymas buvo įmanomas vien dėl to, kad žmonės palaikė nulatinius kontaktus su, su tuo, kas vyko už geležinės uždangos. Nepriklausomi visuomenės apsaugos, vis, visuomenės nuomonės apklausus rodo, jog Lukašenka šiuo metu palaiko apie 30 procentų žmonių. Prieš penkerius metus e, jo parama siekė 50 procentų, o 2012 metais po ekonominės krizės sumažėjo iki 20 procentų. Nuo 10 iki 15 procentų Baltarusijos piliečių palaiko opozicinės jėgas. Uh, Tačiau opozicija vis dar yra susiskaldžiusi. Labai sunku yra dirbti Baltarusijos delegacijoje, dėl to, kad mes neturime tinkamų bendravimo kanalų su šia šalimi ir turime viską spręsti apie situaciją šalyje tik tai iš žiniasklaidos pranešimų. Europos parlamento nariai dažnai neturi galimybės patekti į šalį, nes jiems atsisakoma suteikti vizas. Aš beje esu tapęs tokio sprendimo auka. Aš tikiuosi, kad Europos parlamento delegacija galės nuvykti į Minską Liepos vidurį vidury ir kad e, tai bus an, be, e, e, antras mūsų apsilankimas Baltarusijoje per pastarąjį dešimtmetį. Ir antra vertus, aš tikiuosi, kad šios rekomendacijos taip pat padės kolegoms geriau suprasti, kas vyksta šioje šalyje. Aš suprantu, kad kad e, šių e, rekomendacijų projektą galima taisyti ir aš tikiuosi, kad kolegos padės man tą e, daryti. Be abejo, reikia pabrėžti, kad ES sąjunga vykdo savo politikos su tam tikromis sąlygomis ir remdama ypatingai daugiau už daugiau principą. Uh, Šiuose rekomendacijose aš paminėjau, jog situacija žmogaus teisų e, srityje Baltarusijoje šiek tiek pagerėjo 2013 metais. Anot informacijos, e, kurias e, sukaupė žmogaus teisų centras Vesna, 2012 metais politiškų motivuotų areštų skaičius sumažėjo trim ketvirtadaliais. Taip gali būti dėl to, kad. Uh, uh, dėl represijų ir įbauginimo sumažėjo opozicinės veiklos. Ir dėl to sumažėjo ir areštų, areštų skaičius. Aš suprantu, kad kolegos gali paprieštarauti mano teiginiui. Po devynerių metų darbo ryšių su Baltarusija delegacijoje, aš žinau, kad ir po diskusijų su Baltarusijos žmonėmis, ekspertais, politikais, aš padariau vieną išvadą. Situacija šalyje pasikeis tik tuo met, kai pasikeis nuotaika šalyje. Ir todėl aš manau, kad reikia palaikyti žmonių kontaktus tarp ES ir Baltarusijos. Galvodamas apie Baltarusijos žmonės ir jų gerovę, aš e, esu įsitikinęs, kad mes negalime palaikyti Baltarusijos valdžios e, pasirinktą izolacijos, savizolacijos politiką. Mes turime pagalvoti, ar mūsų taikomos sankcijos yra veiksmingos e, ar ne ir kokios yra jų padariniai. Aš manau, kad mes turėtume stiprinti pilietinę visuomenę ir žmonių suvokimą apie reformų būtinybę. Ir tam gali pasitarnauti modern, dialogas dėl modernizacijos programos. Aš dėkoju kolegoms iš Europos parlamento ir visiems tiems, kas padėjo man parengti šį dokumentą. Europos išorės veiksmų tarnyba ir įvairiems komisijos generaliniams direktoratams ir tikiuosi ir be abejo daug didžiuliam skaičiu Baltarusijos piliečių ir šios šalies e, ir ekspertų kurie išmano padėtį šalyje įvairiose ES sostinėse. Dėkoju Jums už Jūsų dėmesį ir tikiuosi atviros ir e, karštos diskusijos. Ir, tikiu, ir įsitikinęs, kad jos metu mes aptursime daugybę labai jautrių situacijos niuansų. Vasiliziek. Protasevičios poziciją pristatysiu. Jis dabar mm, yra Kijeve, sutinka su mano kličku ir kitie, kitais svarbiais žmonėmis, tad negalėjo mm, dalyvauti šiame posėdėje. Taigi, mm, pana Protasevičios vardu, visų pirma, norėčiau padėkoti ponui Paleckiui už jo pranešimą ir ypač norėčiau padėkoti ponui Paleckiui už tai, kad jis įtraukė e, mano kolega nuo pat darbo pradžios į visą procesą. Tai yra tikrai nepaprastai svarbu. Aišku, kad yra e, daug svarbių klausimų, kuriuos būtina akcentuoti. E, aišku, mes nepasisakome prieš dialogą su Baltarusija Bet turime aiškiai pasakyti, kad turi būti įvykdytos tam tikros sąlygos. Nevyriausybinės organizacijos, žmogaus teisų organizacijos turi yra labai blogoje padėtyje Baltarusijoje. Ir nedaug pažangos mes stebime šiuo klausimu pastaruoju metu. Aš taip švelniai čia jau formuluoju. Tai, taigi pažiūrėkime į pilietinės visuomenės padėtį, pažiūrėkime, kokia yra padėtis, pavyzdžiui, dėl uh, NVO, pilietinės visuomenės organizacijų, laisvos veiklos. To nėra. Ir, pavyzdžiui, Lenkai gyvenantis Baltarusijoje mm, susiduria su dideliais sunkumais. Mažumų klausimai nėra išspręsti įvairios organizacijos, asociacijos atstovaujančias Lenkų mažumai Baltarusijoje yra persekiojami, negali veikti, laisvai veikti. Tai yra dar vienas svarbus klausimas. Dar turiu paminėti, pavyzdžiui, rinkimus. Rinkimai nėra laisvi Baltarusijoje. Ir vargu ar galime tikėtis kokiu pasikeitimu artimiausioje ateityje šiuo klausimu. Mūsų santykiai ateityje su Baltarusijos parlamentu turi būti grindžiami visų pirma laisvais rinkimais. Opozicijos kandidatai turi turėti galimybę dalyvauti rinkimuose, kandidatuoti rinkimuose. Tarptautiniams stebėtojams turi būti leista atvykti, stebėti rinkimus, kad būtų garantijos, kad nebus rinkimų falsifikavimo turime garantuoti, kad vis, turi būti garantijos, kad viskas vyks taip, kaip turi vykti. O kol nėra tokios situacijos, kol neturime patikimo normalios reputacijos partnerio mes negalim tokių santykių turėti. Ir Europos parlamentas yra nekarta išsakęs savo susirūpinimą. Yra tikrai daug esminių klausimų dėl, pavyzdžio, pozicijos, dėl pilietinės visuomenės, dėl politinių kalinių. Politiniai kaliniai vis dar laikomi kalėjimuose Baltarusijoje. Dėl tų priežasčių Mm, reikėtų labiau tai atspindėti pranešime ir ponas Pratasevičius, kaip šešėlinis pranešės, be abejo, glaudžiai bendradarbiaus ir toliau su gerbiamu pranešėju. Bet norim aiškiai pasakyti, kad aišku, mes esame už dialogą, tačiau būtina e, visų pirma iškelti klausimas. Pratasevičius. Pone Liseka, jūs puikiai atstovavote ponui Pratasevičiui. Pone Neits, pone Neits, jūs norite dabar pasisakyti, kai šešėlinė? Ne, šešėlinio pranešė nėra, tai aš neturiu ką pasakyti. Žaliųjų vardų panašus. Ačiū visų pirma. Noriu padėkoti ponui Paleckiui. Tikrai tai nepaprastai išsamus dokumentas. Uh, Jūs labai daug dirbote šio klausimu, reikia tai pripažinti, noriu padėkoti Jums už Jūsų atvirą požiūrį į bendradarbiavimą. Aišku, reikia tam tikrus dalykus gal labiau paaiškinti, pavyzdžiui, žmogaus teisų situaciją mes vertiname kiek kitaip nei jūs. Mes galvojame, kad nėra jokio pagerėjimo ir mes sutinkame su Viesna um, organizacija ir um, Hartas 27 um, organizacija, kad dėl situacijos šalyje, situacija šalyje blogėja, vis dar yra politinių kalinių, vis dar yra uh, kankinimai, aktyvistai, žurnalistai, žmogaus teisų aktyvistai toliau yra persekiojami. Uh, Pavyzdžiui, Alės Vėlėtski areštas nesankcionuotas dėl, dėl jo darbo, aišku, tai aiškiai rodo, kokiamis sąlygomis e, viskas vyksta toje šalyje. Neįleidžiami žmonės, šilinis pranešėjas, pavyzdžiui, negalėjo atvykti į tą šalį. Taigi tie pagrindiniai kriterijai, pavyzdžiui, politinių kalinių paleidimas visų pirma yra labai svarbu. Modernizavimas, dialogas. Neturėkime iliuzijų. Aišku, kalbant apie santykius su Rusija, labai viskas abejotina. Aišku, ne ES turi modernizuoti tą šalį. Ana pusė turi modernizuotis, bet matome, kad to noro modernizuotis tai nėra. Uh, mes galime kalbėti apie modernizavimą to šalies, jeigu ta na, pusė būtų pasirengusi tai daryti. Taigi turime būti atsargus, ne, neturime panaikyti sankcijų per anksti. Turime galvoti, o kodėl tos sankcijos nedavė poveikio iki šiol. Gal per daug buvo spragų, kuriomis buvo galima pasinaudoti. Tai visų pirma, turime patikrinti mūsų sankcijų efektyvumą. Dabar dėl parlamentinio darbiavimo aš nežinau, ko mes norėtumėm šioje srityje srityje gruodžio mėnesio rezoliucija aiškiai pasaky, pasakėme, kad nepripažįstame parlamento Minske, jis nėra Euronesto dalis, jis vienintelis parlamentas kuriam nėra atstovaujama Euroneste ir kaip ankstesnis kalbėtojas sakė, čia lemiamas kriterijus būtų visų pirma laisvi, sąžininkai rinkimai, tačiau to nėra Baltarusijoje, nebuvo iki šiol. Taigi konstruktyvus požiūris, aišku, reikėtų jo laikytis, tačiau turime aiškiai išsakyti kritiką ir turime pripažinti visus trūkumus. Panas Sanakas, atsar vardu. Uh, Dėkoju Alisonai, e, dėkoju tam, ką pasakė Dėjustas Paleskis, dėkoju jam už nuširdumą. Ir už tai, kad jisai stengiasi uh, iškelti naujas mintis. Aš uh, Daugiau nei dešimtmetį jau stebiu jau tai, kas vyksta Baltarusijoje. Ir mes kalbėjome apie Baltarusiją nuolatos kaip apie Europos ligonį. Daug ką bandėme, tačiau mažai kas pasiteisino. Bandėme aktyviau dirbti, intensyvinti santykius, bandėme nusigręžti nuo Baltarusijos, tačiau niekas nepasiteisina. Jokie veiksmai nepadeda mums bendradarbiauti su Lukašenka. Jis iš tikrųjų yra kvazi diktatorius. Taigi iškilo tikra dilema Ir iš abiejų pusių girdime gan griežtai suformuluotų argumentų, ar bendradarbiauti su e, Baltarusija ar ne. Ponas Milin, Milinkievič, e, su kuriuo aš buvau susitikęs Bratislavoje, užėmė visiškai kitą poziciją. Net ir. Liukašenka pas nelabai žino, ką daryti. Mano frakcija iš esmės e, pasisako už e, ryšių nepalaikymą šiuo metu, nes matome per nedik mažai pažangos demokratijos, e, pagrindinių žmogaus teisų apsaugos e, sritise. Ir todėl mes manome, kad panaikinti sankcijas būtų tikrai pernedik anksti. Šios sankcijos beje ir taip yra labai silpnos, nelabai turi poveikį realiai ekonomikai. Uh, Ir mums reikėtų, kad iš tikrųjų būtų du, parodoma daugiau, kad mes galėtume daugiau uh, taip pat duoti Baltarusijai. Mes nepripažįstame Baltarusijos parlamento ir dėja uh, Baltarusijoje žmonėms gyventi nėra lengva, bet mes galime tik tai tikėtis, kad situacija pagerės per kitus metus ar kitus dviejus metus. Nors man atrodo, kad bendradarbiauti su pilietinė visuomenė be abejo reikėtų, reikėtų gerinti ir vizų uždavimo situaciją. Tačiau, kai kalbame apie bendradarbiavimą su valdžios atstovais, čia reikėtų dar susilaikyti nuo aktyvesnių ryšių. Dėkuoju, telefonas Galeris. Ačiū. Daug jau kas buvo pasakyta. Aš nekartosiu jau išsakytų minčių. Norėčiau tiesiog padėkoti Jūstui Paleckijui už atvirumą, ir iš tokį atvirą paužiūrį į šią diskusiją. Reikėtų dar e, pirmajame A punkte gal konkrečiau suformuluoti, geriau aptarti tenai nurodytą e, sąlygą, nors jie yra visiškai teisinga. Aš kalbu apie kalinių e, paleidimą. Ir aš manau, kad ir gal reikėtų dar patobulinti pačią formuluotę dėl to, kaip mes pateikėme šią sąlygą įvykius, kuria galė, galima būtų stiprinti politinius e, ryšius. Aš norėčiau kreipti jūsų dėmesį į tuos punktus, kuriuos aš remiu. Tai yra mūsų ryšiai su ir kontaktai su pilietinė visuomenė. Čia aš manau, mes tikrai turėtume pasistengti. Be to reikėtų pasistengti sumažinti ir vizos mokestį. Aš nemanau, kad labai aukšta vizų kaina padės mums stiprinti e, žmonių tarpusavio e, ryšius. Tai kaip tokia priemonė kaip tik e, naudinga tik vyriausybei, o ne žmonėms. Juk nepamirškime, jog žmonės apsilankė Europos Sąjungoje, pato grįžta namo ir nepamiršta šių kontaktų. Ir čia aš manau, kad tikrai galima būtų dar žengti į priekį. Dėkuoju, toliau panas Buzekas. E, dziękuję bardzo, panie przewodniczący. E, ja... Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau, kaip ir kolegos, padėkoti pranešėjui už jo darbą. Be abejo, mūsų nuomonės gali skirtis šiame parlamente ir taip dažnai ir yra, bet bet kuriuo atveju labai svarbu yra kalbėti atvirai ir laisvai išsakyti savo nuomonę. Ir šis dokumentas gali padėti mums atviriau kalbėti apie Baltarusiją. Esant tokią situaciją, kurią stebėme Baltarusijoje, matome, kad reikia kai, pakeisti balansą tarp mūsų e, santykių palaikomų su vyriausybė, o šie santykiai yra reikalingi, ir antra vertus tarp to, kaip mes bendradarbiavome su tais, kas pasipriešina, kas priešinasi šiai diktatūrai, šiam režimui. Taigi reikia šiek tiek pakoreguoti tokią, tokį šių santykių pusiausvyrą. Tai yra delikatus klausimas, nes matome, kad opozicijos atėmimas kartais e, gali būti sudėtingas, kaip matome iš kai kurių arabų šalių. Mes negalime tiesiog klausytis opozicijos e, ir rengti savo pranešimą, atsižvelgdami vien į jų žodžius. Diktatūra yra gan griežta Baltarusijoje ir todėl būtų gerai uh, atsargiai rinkti formuluotės. Mes turėtume paremti pilietinę visuomenę ir kartu mūsų pozicija Baltarusijos valdžios atžvilgių turėtų būti labai griežta, nes dar yra esama e, tenai politinių kalinių ir situacija yra labai sudėtinga, nematome jokios pažangos. Ir kartais kaip tik atvirkščiai matome regresą, o ne progresą. Jei mes atsisakysime bet kokius santykius su Baltarusijos valdžia, tai nebus labai protingai ir Baltarusijos žmonės vargu ar teigiamai vertins tokį pasirinkimą. Taigi, e, ponė pranešėjai, mūsų e, nuomonės gali skirtis. Ir aš esu įsitikinęs, kad šis dokumentas turėtų būti turėtų būti šiek tiek pakoreguotas tam, kad mes geriau spindėtume mūsų griežtą poziciją Baltarusijos valdžios atžvilgių. Ir kartu būtina be abejo pabrėžti, kad mes liekame atviri Baltarusijai, kad mes norime stiprinti ryšius su pilietinė visuomenė ir kad mes nenorime nusigręžti nuo vis, Baltarusijos visuomenės. Ir gal galima būtų atsižvelgti į šią mano nuomonę. Gal galima būtų ją įtraukti į šį dokumentą. Aš nenoriu čia kalbėti apie tai, kad mes tiesiog e, turime pasiduoti Baltarusijos opozicijos e, diktatui. Situacija Baltarusijoje yra dramatiška ir todėl mes turėtume turėtume kartu uždėstyti savo poziciją taip, kad ir Baltarusijos opozicija suprastų, kad mes irgi nuo jų nenusigrėžėme. Ja, vielen äh, dank. Äh, Panas Piotringas. Ačiū, labai malonu kalbėti po pono Buzeko pasisakymo. Aš taip pat norėčiau padėkoti pranešėjų už parengtą pranešimo projektą. Mums tenka ne tik politinė, tačiau ir moralinė pareiga paremti Baltarusijos piliečius. Galbūt jau tai buvo paminėta, tačiau aš dar kartą norėčiau pabrėžti, kad e, Lietuvos sostinėje Vilniuje e, veikia Baltarusijos universitetas tremtyje, kurį vyksta studijuoti Baltarusijos piliečiai. Aš laikausi nuomonės, kad mes turėtume ir toliau rūpintis e, tais jaunuoliais palaikyti ryšius su jais, taip pat teikti finansinę paramą. Aš prisimenu, kai mes apsilankėme Europos humanitarnėme universitete, e, sustikome su tais jaunuoliais, jie sakė, kad jie nori e, gyventi laisvai, demokratinėje šalyje. Ir aš manau, kad e, visa ta mintis turėtų būti atspindėta pranešime. Ačiū. Dabar norėčiau suteikti žodį ponui Sarašvočkiai. <clears throat> Dėkuoju, pirmininkė. Kartais per nelik diplomatiškų terminų naudojama. Ir dėl tos priežasties norėčiau aiškiai kalbėti. Mm, aš mm, dėje turiu pasakyti, kad man nepriimtinas šis e, pranešimo projektas. Ponas Paleckis pasakė, kad Europos parlamentas 37 kartus parengė rezoliuciją dėl Baltarusijos. Pirmą kartą šis pranešimas nukrypsta nuo mūsų pozicijos, kuris buvo suformuoluota Europos parlamente. Aš nekalbėsiu apie tas teksto dalis, su kuriomis mes, dėl kurios e, aš problemų neturiu, jų tikrai yra daug, tačiau norėčiau paminėti tas teksto vietas, kurios mas, man neprimtinos. Taigi visų pirma yra nukrypstama nuo tos pozicijos, kurią Europos parlamentas formavo metų metus. Visų pirma, norėčiau kalbėti, kad kai kurie dalykai prieštarauja EPP e frakcijai. Be to, e, visą tai kertasi ir su pačia realybė Baltarusijoje. Pirmą kartą Europos parlamentas ar labo pranešėjas remia oficialią Minsko poziciją, teikdamas, kad žmogaus teisų situacija šalyje gerėja. Tačiau taip nėra. Ir siūlo panaikinti sankcijų taikymą, e, kurias taikyti ir apsisprendė ES vieningai. Taigi, man atrodo, kad kvestionuojama ne tik Europos parlamento pozicija, bet apskritai ES pozicija. Taip pat e, kvestionuojama ir uh, E, pati politinė doktrina e, sankcijos e, nedemokratiškai besielgiančiai vyriausybei ir panašiai. Žmogaus teisų situacija nepasikeitė, mes neturime jokių įrodymų, kad pokyčių būta. Nuo tada, kai buvo imtasi veiksmų prieš demokratinę poziciją, reikėtų paminėti, kad e, ponas Belecki e, taip pat nukentėjo nuo oficialios valdžios. Politiniai kaliniai vis dar yra kalinami, netgi šiandieną. E, ir Europos parlamentas teigia, kad politinių klausimų, politinių kalinių klausimas yra jam labai aktuolus. Tai yra raudonoji linija Ir aišku, mes galime, mm, galima kalbėti daug apie rytų partnerystę šalis, e, tačiau iki vakar aš pirmininkavau e, darbo grupiai dėl Baltarusijos ir Euronest. Ir e, toje darbo grupėje buvo daug e, parlamentarų ir iš šio parlamento, ir iš kitų parlamentų, kurie kritikavo situaciją Baltarusijoje. Šeši pilietinės visuomenės atstovai, taip pat ir opozicijų partijų atstovai, e, teigia, kad e, šis pranešimas tiesiog yra skandalingas pranešėjų. Jūs kalbate apie daugiau už daugiau principą, tačiau iš esmės jūs kalbate realiai apie maž, daugiau už mažiau principą. Taigi aš norėčiau paraginti uh, parlamentarus iš tų naujų šalių, kurios prisimena, kaip buvo kovojama už laisvę, kaip joms e, reikėjo vakarų paramos, prisiminti, E, kaip jautėsi visi išduoti, kai tos paramos nesulaukė. Okay. Dėkuoju, panas Rašvolskiai, toliau panas Preda. Da, mulțumesc mult, domnule președinte. Nu, nu am să insist foarte mult, e, vreau să, pentru că mai mulți colegi au spus. Ačiū pirmininkė, dauguma kolegų pasakiau tai, ką reikėjo pasakyti dėl šio pranešimo. Aš tik noriu pasiteirauti pranešėjo pono Paleckio dėl to, ką pasakė ponas Šarijus Švalski. Pranešime kalbam apie tai, kad žmogaus teisų situacija gerėja. Aš noriu paklausti pono Paleckio, gal galėtumėt plačiau tai paaiškinti? Uh, Mane labai stebina e, tokia formuluotė pranešime. Manęs būtų nestebinę formuluotės, kur būtų kalbama apie žmogaus teisų situacijos blogėjimą ten. Uh, O dabar norėčiau paklausti pono Paleckio, ką jis turi omenyje šiuo sakiniu. Jis pasakė, kad 2012 metais žmogaus teisų situacija pagerėjo. Yours. Pas Landsbergis. Ačiū pirmininkė, noriu išsakyti keletą pastabų dėl šio pranešimo. Visų pirma, dėl jo ketinimų. Uh, kurie yra tikrai labai gerai vertinami dėl e, politinio dialogo, pavyzdžiui, um, bandoma suderinti pavyzdžiui, to, to, tos dalykus dėl vizų draudimo svarbiausiams pareigūnams, žinote, kas vyksta ir, ir tos, ta mintis, kad būtų galima panaikinti tą vizų išdavimo draudimą jau, jau yra bloga, nes nėra jokių pasikeitimų, nėra jokių pagerėjimų, nėra jokių žingsnių, kurie rodytų, kad būtų atsisakoma to nebaudžiamumo, o vis tik tai mes siūlome atsisakyti to draudimo. Mm, tarybai netgi siūlome išplėsti ryšius su pareigūnais, su tais pareigūnais, kurie turi būti baudžiami tuo vizų išdavimo draudimu. Mes siūlome išplėsti ryšius su jais. Čia yra prieštaravimų, mm, prieštaraujama ir pačiam principui. Uh, kad tai galėtų leisti išbristi iš stagnacijos ir užtikrinti pažangą. Reikėtų tikslesnių formuluočių. Toliau yra punktas dėl rinkimų kodekso reformo, reformų. Baltarusijoje nėra rinkimo, nereikėtų tokių formuluočių naudoti. Teisinga būtų paraginti Baltarusijos valdžią įvesti rinkimus vietoj atrankos. Aišku, tas pats principas turėtų būti taikomas ir Rusijai. Tačiau mes dabar jau esame drąsesni, kalbėdami su Baltarusija, tai turime pasakyti viską iki galo dėl situacijos ten. Tai tai, kad yra kalbama tik tai apie rinkimų reformą, kai tų rinkimų iš vis nėra, pasakykime viską tiesiai ir atvirai. Dabar dėl mažumų, nacionalinių maž, tautinių mažumų ta rekomendacija suteikti vienodas sąlygas. Čia eina kalba apie išlikimą arba ne tų, sakykime, pavyzdžiui, lietuvių mažumų um, uh, teritorijose prie sienos su Lietuva nėra vienodų sąlygų, reikia kalbėti ne apie vienodas sąlygas išgyventi, bet iš viso apie jų išgyvenimą, ypač kai jie yra tose vietovėse, kur dabar planuojama statyti nuo brandolinėje gainiai, kur jį jau statoma. Tai reikia aiškiai suprasti, kad ta zona yra visi, visiškai pasikeis ir demografinių, ir ekonominių požiūrių. Ir Galbūt ir yra tokių ketinimų tiesiog tuo iš, išvaryti tas mažumas iš ten. Toliau raginame Baltarusiją išlaikyti saugumo standartus e, brandėl, brandolinėse jėgainėse. Tai la, la, labai bendras toks momentas, bendra pastaba, kai eina kalba apie naują brandolinę jėgainę 30 km tik tai nuo mūsų sostinės Vilniaus. Uh, ES valstybės narės sostinės. Tik, mm, tai yra nepriimtina. Ir turėtų būti nepriimtina ir jums. Tikrai, o čia nėra jokių užuominų, tai nėra nieko net paminėta apie tai. Ačiū. Ačiū ponui Landsbergiui, bet mes turime baigti diskusijas, nes laukia ministrė pirmininkė pana Neits ir paskui pranešės. Taip, neturėjome galimybės mes mūsų delegaciją aptarti šio pranešimo projekto detaliai, tačiau iš dabar vykstančių diskusijų aiškėja, kad pranešėjo pozicijai nepritarė daug delegacijų ar narių šiame komitete ir dabar, kai žiūriu į nustatytą tvarkaraštį, matau, kad terminas pateikti pakeitimus yra kita savaitė, birželio penkta diena vidudienis. Aš keliu klausimą, gal būtų išmintingiau tą terminą pratesti kad pranešėjas galėtų su kitomis delegacijomis aptarti tuos klausimus, nes visuomet yra labai nemalonu, bet kokiam pranešėjui, kai jo ar jos pranešimas yra atmetamas dėl to, kad neatsiranda narių daugumos palaikymo. Kita vertus, kolegos, pirmininkė, aš visiškai suprantu tą pasipiktinimą išsakomą dėl Baltarusijos. Daugeliu iš mūsų susidaro toks jausmas, kad daug visokiausių dalykų jau yra išbandyta ir niekas nedavė rezultatų. Ar galbūt tai įkvepia mums, mums pasakyti, tai gal pakeiskime kursą. Tačiau dabar tai daryti sesijos pabaigoje prieš pat vasarą, na nežinau, aš galvoju, reikėtų prašyti pratesti terminą, kad pranešės galėtų suderinti tuos klausimus, galbūt netgi atidėti balsavimą, kad būtų gal ne, ne rugsėje, gal net vėliau tas balsavimas, kad galėtumėm labiau konsensusą užtikrinti, nes tai yra nepaprastai svarbus klausimas sprendimas ir būtų negerai visam parlamentui, jeigu toks pranešimo projektas būtų atmestas. O aš bijau, kad taip um, gali būti dabar, kai klausiausi tos um, kolegų reakcijos. Tai mano būtų tokia pozicija. Ačiū už e, šį pastebėjimą. Tikrai galbūt galėtumėm atidėti iki birželio 12 terminą pakeitimams pateikti ir rekomenduokime, kad būtų pakeitimai anglų kalba pateikiami, tada būtų greičiau. Um, atsiprašau, vienai, vienam sakiniu tik tai, nes jau ministrė pirmininkė atėjo. Panelė. Aš tikrai siūlau atidėti um, tą terminą, nes iki spalio dar net neaišku, ar Baltarusijoje bus pakviesta į vadovų sutikimą. Um, pone Palecki, kaip pranešėjau, labai trumpai jums prašom žodis. Much, Dėkoju, kaip aš ir nuspėjau, diskusija buvo atvira ir aistringa ir aš esu dėkingas visiems, kas komentavo šį pranešimą. Džiaugiuosi, kad du buvę Europos parlamento pirmininkai dalyvauja šiame, e, šioje diskusijoje ir kad jie pasisakė. Norėčiau dar kartą pabrėžti, kad e, mes patvirtinome daugybę rezoliucijų ir dokumentų dėl Baltarusijos, visuomet reaguodami į kažkokius baisius įvykius šioje šalyje. Ir pirmą kartą Pirmą kartą per pastarosius devynerius metus, kuriuos aš dirbu šiame parlamente, mes turime galimybę aptarti padėtį Baltarusijoje tokią, kokia ji, ji yra. Ir aš manau, kad tai yra didžiulis pliusas, didžiulis privalumas. Dabar komentuodamas šio dokumento interpretacijas, aš norėčiau pasakyti, kad gal kolegos neišsamei perskaitė e, šį e, dokumentą, nes jie padarė kai kurios pareiškimus, kurie netitinka šio dokumento turinio. O dabar, atsakydamas jūsų klausimą, aš galiu pasakyti tą patį, ką aš sakiau savo žanginėje kalboje. Bet aš galėsiu tą paaiškinti jums asmeniškai, asmeninėme pokalbėje. Esu įsitikinęs, kad būtų labai gerai, jei būtų pratestas termin, pakeitimų pateikimo terminas. Ir antra vertus, būtų labai gerai, jei Europos parlamentas patvirtintų savo poziciją dėl Baltarusijos e, prieš aukščiausio lygio susitikimo e, Vilniuje. Žinau, kad laiko turime labai nedaug, todėl dar kartą norėčiau padėkoti visiems, kas dalyvavo šioje diskusijoje. Ypatingai dėkoju šešėliniam pranešimui Jasikui Protasevičiui, su kuriuo man yra tekę nekartą kalbėtis ir su kuriuo mes e, aptarėme kai kurias savo pozicijas. Ir esu įsitikinęs, kad e, mes galėsime produktyviai dirbti, taisydami šį dokumentą tam, kad jisai atspindėtų parlamento nuomonę. Nebus lengva dirbti, tačiau aš manau, kad tai yra įmanoma padaryti. Dėkuoju ponui Paleckiui. Taigi, pirmiausia, mes nusprendėme pratesti pakeitimų pateikimo terminą iki 12 valandos birželio 12 dienos. Ir atitinkamai pakoreguosime visą toles, tolesnį šio dokumento rengimo tvarkaraštį. Dabar baigėme svarstyti šį klausimą ir periname prie kito darbo atvarkės punkto, tai yra prie mūsų keitimuose nuomonėmis su Bangladešo užsienio reikalų ministre. Ir dabar skelbiama trumpa pertraukėlė.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 Tai yra labai svarbus darbo atvarkės punktas. Susijęs su keitimusi nuomonėmis su Bangladešo užsienio reikalų ministre Dipu Moni. Ji pristatys pastarojo meto įvykius Bangladeše. Norėčiau pasveikinti Jūs atvykusią į Europos parlamentą. Jūs esate pirmoji E, moteris iš jūsų šalies vyriausybės. Ir turite tikrai didžiulę įtaką įvykiams savo šalyje. Mes e, žinome, e, kokius įsipareigojimus jūs esate prisijėmusi kovojant už e, moterų teisės, taip pat ir už socialinį vystimąsi. Žinome tai, ką jūs pasiekėte per pastaruosius metus, todėl mes norėtumėme su jumis pakalbėti apie situaciją Bangladeše. Kalbėtume apie tekstilės pramonę, Norėtume kalbėti apie socialinių e, standartų taikymą, norėtume kalbėti apie e, darbo e, teisę ir taip toliau. Taip pat norėtume sužinoti, kaip galėtumėm geriau plėtoti mūsų santykius su Bangladešu. Taigi būtent dėl tos priežasties mes norėtumėm sužinoti daugiau apie jūsų šalį. Kiek žinau, e, metų pabaigoje šalyje įvyks rinkimai. Taigi džiugu, kad šiandieną mes galime organizuoti keitimąsi nuomonę su Bangladešo užsienio reikalų ministre. Prašome, jums suteikiamas žodis. Ponas pirmininkė, gerbiami e, AFET komiteto nariai, E, norėčiau pasveik, pasisveikinti su jumis. Ir visų pirma, norėčiau padėkoti jums už tai, kad e, suteikite man galimybę e, kalbė... atvykti į šį komitetą. Žinau, kad kai kurie jūsų komiteto nariai jau yra lankėsi Bangladeše. Na, paprastai mm, Bangladešas mm, nežinomas vakarų pasauliui e, dėl tų teigiamų dalykų, kuriuos mes pasiekėme. Dažniausiai apie mus žiniasklaida rašo tik tada, kai kas nors blogai nutinka. Tačiau Bangladešas tikrai gali pasigirti daugeliu dalykų. E, jums galbūt e, yra pažįstama ir statistinė informacija, ir kiti faktai, tačiau aš norėčiau atkreipti dėmesį į kitus dalykus, kurie galbūt jums uh, E, bus įdomus. E, prieš 42, prieš 42 metus e, daugelis skeptiškai galvojo apie naują Bangladešo valstybę, galvojo, kad na, bus ekonominių sunkumų dėl išteklių trūkumų, tačiau dėl žmonių ryšto ir dėl inovacijos mes sugebėjome įrodyti, kad visi kiti klydo. E, mes sugebėjome pasiekti tiek horizontalios, tiek vertikalios pažangos. E, per dešimt metų mūsų ekonominis augimas sudarė 6 procentus, to tarpu pasaulinė ekonomika patyrė vieną krizę po kitos. E, mes turime labai didžiulį ekonominį augimo potencialą. Taip pat esame pasiekę daug pažangos socialinėje srityje ir nepateiksiu konkrečių veiksmų, tačiau turėčiau pasakyti, kad mes daug investuojame į švietimo e, sektorių, e, mes pasiekėme daug pažangos, kad e, vaikai baigtų mokyklas, kad būtų sumažintas naujagimių mirtingumas ir taip toliau matome, kad mm, mergaičių mm, lankomumas mokyklose išaugo ir jų pasiekti rezultatai yra daug geresni mm, berniukų. Be to, moteris tampa aktyvesnės žemės ūkio, gamybos ar paslaugų srityse. Prieš keletą metų Bangladeše e, mes negalėjome numatyti tokių socialinių pokyčių. E, mes pasiekėme labai didžiulės socialinės pažangos, nors mūsų ekonominis vystimasis yra pakankamai mažas ir tai pripažįsta daugelis mokslininkų. Būtent dėl tos priežasties mums reikia vystimosi paramos ir e, daug pažangos mes galime pasiekti patys per inovacijas ir per kitus kanalus. E, Norėčiau paminėti dar kitus dalykus, pavyzdžiui, nelaimingų, e, e, laimingų, nelaimingų atsitikimų valdymas. E, ma, kaip pamatėte per šalyje įvykusias gaivališkas nelaimės mes parodėme, kad mūsų gebėjimai tvarkytis nelaimingo atsitikimų atžvilgių yra geri. Taip pat matome, kad mūsų šalį pritraukiama vis labiau, e, vis daugiau e, tiesioginių užsienio e, investicijų, nes užsienio įmonės vertina mūsų žmonių atsidavimą darbui. Taigi aš galiu pasakyti, kad mūsų šalis turi labai didžiulį potencialą. Dėl Bangladešo Europos Sąjungos santykių. Uh, E, Bangladešas gavo tikrai daug paramos iš ES. Mūsų santykiai pradėjo plėtotis nuo 79 metų. Ir galima sakyti, kad pastarasis dešimtmetis buvo puikus, kalbant e, apie ES ir Bangladešo santykius. E, Bangladeš, Bangladešui ES yra vienas didžiausių vystimosi paramos E, partnerių. Taip pat iš Bangladešo yra daug eksportuojama Europos Sąjunga. 2000 metais buvo pasirašytas e, partnerystės ir vystimosi susitarimas, e, kur kalbama apie gerą valdymą, žmogaus teisės, ekonominę ir priekybos vystimasi, taip pat kalbama apie kitus dalykus. 2012 metų gruodžio mėnesį įvyko mm, diskusijos ir mes ketiname toliau plėtoti mūsų santykius, remdamiesi tokiamis vertybėmis kaip taika, tolerancija, mm, vistapusiškumas, demokratija ir žmogaus teisės. Taigi būtent ES kartu su Bangladešu gali siekti pažangos tokiais globaliais klausimais kaip kova su terorizmu, klimato kaita ir taip toliau. E, kadangi, kaip jau minėta, e, 56 procentai e, eksporto iš ES yra skirta ES. Šiandieną Bangladešo, Bangladešo eksportas daugiausiai mm, yra susijęs tokiamis rytėmis kaip tekstilė, E, informacinės technologijos, e, šaldyti produktai ir taip toliau. E, tai parodo, kaip keičiasi mūsų gamybos ir paslaugų sektorius. Tekstilės pramonė yra daugiausiai eksportuoja savo produkcijas Europos Sąjungoje, tekstilės e, sektorija dirba 4 milijonai žmonių ir nuo tekstilės pramonės priklauso 20 milijonų e, žmonių, nes su tekstilės e, pramonė yra susiję tokie dalykai kaip produktų pakavimas, transportas, transportavimas ir taip toliau. Pastaruosius dešimt metų tekstilės pramonė E, ženkliai prisidėjo prie socialinių pokyčių šalyje. E, išlaisvino moteris, kurios e, kilo iš šeimų, kurios turėjo labai mažas pajamas arba iš tų šeimų, kuriuose Dažniausiai moteris užimdavo tik tai šeimos kurstytojos vaidmenį. Taigi tekstilės sektorius tikrai prisidėjo prie moterų vaidmens pasikeitimo. Moteris yra daugiau matomos, jos žino apie savo teisės ir taip pat dalyvauja sprendimų prieimimo procedūrose. Ponai ir ponios, vis dėlto Bangladešas sulaukė pasaulio dėmesio dėl 20, e, balandžio 24-osios e, įvykių, balandžio 24-osios įvykių. Ir e, netgi prieš savar strategiją, strategiją mes suformavome specialią komisiją, kuri skirta specialiai E, pramoniai, kuri e, turėjo rūpintis saugumo situaciją fabrikuose. E, taip pat dar prieš Savaro tragediją buvo patvirtinti atitinkami teisės aktai. Pastaraisiais metais tekstilės pramonė išaugo ir būtent dėl tos priežasties ne visi fabrikai, kurie atsiradę, nes laikosi nustatytų standartų. Ir šiuo atžvilgiu Bangladešo vyriausybė sutinka su tuo, kas, kas sako ES, kad kiekviena e, gyvybė yra labai svarbi. Po sava, Savar tragedijos e, mes e, ėmėmės papildomų iniciatyvų. Pavyzdžiui, buvo e, patvirtinta trišalė e, sutartis, pagal kurią buvo sutarta dėl veiksmų plano, dėl fabrikų inspektavimo. Ir Dabar mes ketiname e, pasamdyti 200 e, e, gamyklų inspektorių ir dar ateityje šių inspektorių skaičius auks. Pagal naują teisės aktą darbuotojai galės burtis į profsąjungas. Dėl minimalaus atlyginimo mes sukūrėme taip pat tam tikslui E, specialią komisiją. E, BGMEA asociacija taip pat e, aktyviai veikia, prašo, kad dėl kiekvieno Bangladešo gamyklos ar fabriko būtų parengta atskira ataskaita, kokia yra pastato būklė ir, tai, ir panašiai. Ir jau dabar žinome, kad tie fabrikai, kuriuo atžvilgiu bus nustatyti kažkokie trūkumai, turės e, keistis. Taip pat sakoma, kad apie 3 milijardai dolerių. E, tokia suma bus reikalinga, kad visi mūsų fabrikai atitiktų e, reikalavimus. O jeigu tą sumą mes padalintumėm į kelių metų e, laikotarpį, tai e, ta suma tikrai nebus didelė. Ir aš manau, kad e, žmonės yra pasirengę mokėti tą sumą, kad būtų įsaugotos tekstilės pramonės darbuotojų gyvybės. Aš esu įsitikinęs, kad e, jeigu visi suinteresuoti asmenys dirbs kartu, mes sugebėsime užtikrinti saugią aplinką visiems mūsų darbuotojams. ES jau e, pasiūlė savo paramą. Aš norėčiau, kad Europos parlamentas liktų su mumis šiame sudėtingame procese jeigu šios diskusijos e, būtų vykusios anksčiau, galbūt jos būtų buvę mums daug naudingesnės. Yra dar vienas dalykas, E, dėl ko Bangladešas yra pristatomas neigiamai e, žiniasklaidoje. Ir tai yra susijęs su vaikų darbu. E, mes siekiame kad būtų nuteisti visi asmenys, kurie padarė humanitarnio pobūdžio nusikaltimus. Uh, Ir um, norėčiau priminti Jums aukščiausio teismo, e, teism, teismo sprendimą, pagal kurį e, sakoma, kad jokių politinių pagrindų vėlavimų e, susijusių su bylų anali, analizavimu nebus. E, žiniasklaida sako, kad neva tai yra vėluojama e, su bylomis e, siekiant nuteisti tuos asmenys, kurie padarė e, nusikaltimus įsilaisvinimo karo metu. 42 e, metus Bangladešo valstybė yra nepriklausoma. Ir aš norėčiau pasakyti, kad per keturis dešimtmečius buvo mm, padaryta tikrai nemažai e, nusikaltimų ir mm, asmenys, kurie tikrai nukentėjo nuo e, tokių nusikaltimų, siekia teisingumo. Ir mes esame įsipareigoję, kad nei vienas žmogus, kuris e, padarė nusikaltimą, nebūtų neįsisuktų nuo teisingumo. E, mes likomės nuomonės, kad e, tai turi būti mūsų pagrindinis tikslas. Pastaraisiais mėnesiais aš pabrėžiu, kad e, siekiame kuo didesnio skaidrumo ir šioje srityje. Kaip jūsų nuomonė? kaip mes galėtumėm išgyti po, po karinio streso, jeigu neieškotumėm tų žmonių, kurie padarė e, nusikaltimus, karo nusikaltimus. Aš galiu jūs tik tai patikinti, kad e, visi mūsų e, teismo procesai yra skaidrus ir atitinka tarptautinius standartus. Keliami klausimai ir dėl E, mirties bausmės taikymo. Mes, pasak, mes sakome, kad taip pagal mūsų teisės aktus e, mirties bausmę galime taikyti, kaip ir kitose pasaulio vietose. E, mirties bausmė yra įtvirtinta mūsų teisės aktuose. Aš tikiuosi, kad Europos parlamentas e, supras, kad mūsų žmonės siekia teisingumo, tačiau tuo pat metu mes esame atsakingi už mūsų veiksmus. Bangladešas e, yra nauja valstybė. Ir mūsų valstybė remiasi socialiniu teisingumu, demokratija, pluralizmu. Plural, E, tačiau kadangi e, mes pastaruoju metu susidurėme su, su islamistų išpoliais, e, kyla mūsų šalyje tam tikrų problemų. Pavyzdžiui, teismas pradėjo analizuoti karo nusikaltimais kel, kaltinamų asmenų e, bylas. Ir būtent tai paskatino tam tikrus e, neramumus e, šalyje. Šiandien tokia situacija kelia realią grėsmę mūsų teis, teisiniai situacijai ir saugumui. Nepaisant provokacijų, mūsų teisės saugos agentūros ir e, kariuomenė sureagavo labai e, ramiai ir atsargiai. Akivaizdu, kad, e, da, kad šie išpoliai yra tik tai vienkartiniai. Ir gal, juos galima būtų apibriežti kaip terorist, terorizmo Mes e, stengiamės e, pakeisti šią situaciją, tačiau kovo pabaigoje Hafazadi musulmonai e, pradėjo veikti aktyviau. Jie teikia, kad jie gina islamą. Jie suvienijo komi mandasas kontingentą Bangladeše, vyriausybė gerbė susirinkimo teisę ir Hefazat patikinamus, jog jų susitikimai vyks taikiai. Mes turime laisvę žiniasklaidą ir ji labai gerai nušvietė tikrai šios radikalios jėgos veidą. Yra dar vienas e, dalykas. Tai yra padėgymai, e, nuosavybės e, sunaikinimas arba laikraščių, pavyzdžiui, deginimas. Tokių dalykų taip pat yra. Tai yra smurtiniai veiksmai. Vyriausybė turėjo griežtai pašalinti tokius smurtinių veiksmų vykdytojus iš Dakos. Nuo to laiko visiškai neteisingai socialinėje žiniasklaidoje skleidžiama yra propaganda apie tai, kad šios operacijos metu žuvo labai daug žmonių. Operacijos metu iš tikrųjų žuvo 11 žmonių, vienas iš jų policijos pareigūnas. Tuo metu, kai Bangladešas stengiasi uh, keisti socialinė prasme ir ekonomiškai, mes matome, kad galva kelia tos jėgos, kurios kelia grėsmę mūsų valstybingumui. Europos verslininkai tuo pat metu taip pat, taip pat uh, išreiškė savo nepasitenkinimą dėl to, kas vyksta Bangladeše. Ta mes išgirdome per daugybės delegacijų apsilankimą. Uh, Tai tikrai yra e, labai apgailėtinas e, pokytis. Nes daug ką mes e, daug padarėme pastaruoju metu pažangos. Bangladešas yra pasaulietinė šalis ir radikalių musulmonų išpoliai prieštarauja mūsų vertybėms ir mūsų tapatybei, mūsų siekiams ir mūsų žmonių svajonėms ir netgi mūsų šalies sukūrimo 71 metais principams. Bangladešas gyvena sudėtingus laikus ir būtent dabar Bangladešui reikia partnerių ir draugų. Bangladeše gyvena beveik pusantro milijono žmonių ir jiems reikia jūsų pagalbos. Ponios ir ponai, jūs žinote, kokia yra politinė ir socialinė situacija e, Bangladeše. Mūsų vyriausybė neseniai patvirtino 15 konstitucijos pakeitimai. Mūsų vyriausybė niekuomet nebandė nusigręžti nuo jūsų ir visuomet buvo atviri dialogui. Mes visuomet kviečiame ir opoziciją e, tęsti dialogą. Mes rengėme atvirus ir sąžiningus rinkimus, laikydamėsi savo konstitucijos nuostatų. Taip vadinamoji e, opozicija kenkia mūsų veik, veiksmams, tačiau vyriausybė vis tiek dar yra pasirengusi išklausyti opozicijos atstovus dirbančius parlamente. Mes padarysime viską, tai, kas yra įmanoma, tam, kad nepažindžiant mūsų konstitucijos ir tarp, remintas tarpusio susitarimas būtų vykdomi opozicijos reikalavimai. Pane pirmininkė. Mūsų vyriausybė taip pat e, remia nacionalinė rinkimų komisija ir ši parama buvo labai reikalinga e, rengintis rinkimams. Į ją įeina visų politinių, pagrindinių politinių partijų atstovai, nes mes norėjome užtikrinti, kad jie atstovautų visoms politinėms jėgoms. Labai daug e, neiškumo kyla dėl 15 pakeitimo. Konstitucijos nuostata buvo panaginta po to, kad aukščiausiasis teismas paskelbė savo nuosprendį. Šis sprendimas buvo išnagrinėtas parlamento komitetuose. Ir jums yra žinoma, kad teismų sprendimai yra neginčiami ir privalomi. Nacionalinių rinkimų organizavimas tai yra rinkiminės komisijos darbas. Ir tai yra mūsų įsitikinimas ir jis visiškai atitinka brandžios demokratijos e, e, principus. Pastaruoju metu mes matome, kad rinkiminė e, komisija pastaruoju metu e, vis labiau stiprėja, gauna daugiau kompetencijos, nes yra surengusi daugiau nei 5600 rinkimų įvairiuose mūsų šalies regionuose ir skaitant kai kuriuos pakartotinius rinkimus į parlamentą. Šios komisijos nepriklausomumą gina jos statutas ir aš galiu Jums pasakyti, kad vyksta konsultacijos su šios komisijos pirmininku ir šiuose konsultacijose dalyvauja visos politinės partijos. Ir ši komisija tikrai yra pasirengusi tam, kad kiti rinkimai būtų uh, laisvi, atviri ir demokratiški. Ir kad būtų stebimi e, visų demokratinių e, stebėtojų. Aš nebejoju, kad jūs suprantate, kad Bangladešo demokratiniai praktikai reikia uh, laisvių, laisvų rinkimų, nes norime, kad šaliai šalį vadovautų išrinkti nu, tautos atstovai. Uh, Mes norime, kad e, kiti parlamento rinkimai vyktų nekontroversiškai ir taikiai. Mes galime patikinti mūsų bičiulius tarptautinėje bendruomenėje ir ES, kad Bangladešas iš toliau e, su malonumu priims e, bet kokią pagalbą, kuri padėtų mums užtikrinti laisvą ir sąžiningą demokratišką rinkimų procesą. Ir mes jau pritarėme tam, kad pas mus atvyktų ES ir tarptautinės bendruomenės stebėtojai, kurie stebės tiek rinkiminę kampaniją, tiek rinkimus ir, tai, ir balsų skaičiavimus. Bangladešas yra kylanti ekonomika ir jauna demokratija ir todėl mes susidurime su daugybė įvairių iššūkių. Ne su visais sugebame tinkamai susitvarkyti ir mes suprantame, kad tai yra visiškai natūralu, jei pažvelgsime į demokratijos vystimąsi visame pasaulyje. Tačiau nebejojame, kad galiausiai mums pavyks panaikinti visas likusias kliūtis. Mums reikia paramos ir palaikymo iš mūsų draugų, įskaitant ir iš Europos parlamento. Ir baigdama, aš norėčiau padėkoti Jums už Jūsų geranorišką dėmesį. We have now first the vice chair of the Delegation for Relations with South Asia. Our... Aš norėčiau sutikti žodį ponui Latamontalum, delegacijos ryšiams su Pietų Azijos šalimis vadovui. Yeah, Three. Is that okay? Or... Honorable Minister. Gerbiamojo ponė ministrė, gerbiamas Esoro e, komiteto pirmininkė, Jūsų ekscelencijos, kaip Jūs visiškai teisingai pastebėjote, Bangladešas minimas žiniasklaidoje dėl visiškai netinkamų priežasčių. Deja, tokia yra situacija. Situacija yra sudėtinga, labai sudėtinga, nes uh, Viena vertus, jūs turite didžiulę tekstilės, didžiulį tekstilės sektorių, kuris ko gero da, yra antras pagal dydį po Kinijos tekstilės pramonės. Jūsų eksportas ES taip pat yra didžiulis. Man atrodo, kad iš 4 milijardų maždaug 70 procentų patenka į Vokietiją, jei aš neklystu. Kaip jūs tikriausiai galite įsivaizduoti, mes esame sunerime dėl to, kad mes save suvokiame kaip, kaip įvykusių nelaimų bendrininkai. Aš kalbu tiek apie e, gaisrus susivyklose, tiek apie pastato griuvimą. Esame bendrininkai komercinę prasme nes mūsų parduotuvės nori pirkti tekstilės gaminius už mažiausią kainą. Taip įmonės bando padidinti savo pelnus. Tačiau dėja mes turime pasakyti, kad nepaisant uh, tos nelaimės, kurie įvyko po gaisro, įvyko dar viena nelaimė. Ir kai jūs kalbėjote per e, CNN, jūs jau minėjote, kad jūsų vyriausybė stengiasi padaryti viską, kad būtų sprendžiamas tos problemos, kurias jau seniai reikėjo spręsti. Jei neklystų, anksčiau jūs neturėjote pakankamai inspektorių. Nežinau, kiek konkrečiai jūs jų turėjote. Dabar jų skaičius yra didinamas. Jūs e, netrukus turėsite jau 200 e, e, inspektorių. Ir tai yra labai gerai. Per CNN jūs taip pat kalbėjote ir apie minimalų atlyginimą. Ir tai yra labai svarbu. Minimalus atlyginimo padidinimas leistų tiems žmonėms, kurie investavo į gaminamąją pramonę, de, imtis priemonių, kurios galėtų pagerinti sveikatos priežiūros ir e, darbų saugos situaciją. Dėkuoju. Panas Galeris, ačiū, ačiū. Pone ministrė, aš čia esu iš dešinės. Norėčiau pasveikinti Jūs atvykus į mūsų komitetą. Džiaugiuosi, kad jūs e, paminėjote jūsų pažangą gyvendinant tūkstantmečio vystimosi tikslus. Tai yra, apie tai visuomet yra malonu girdėti. Bet to džiaugiuosi, kad jūs labai aiškiai pakalbėjote ir apie tai, kad Bangladešas yra pagrystas sekularizmo e, principais. Ir kad e, išsamei kalbėjote apie būtinybę surinkti patikimus ir laisvus rinkimus. Uh, Tai yra sveikintini signalai. Tačiau, kalbėtumas apie sekularizmą, galiu pasakyti, kad jei pasaulietiškos partijos nepasiteisina, tuomet žmonės ieško paramos kažkur kitur. Aš esu Europos parlamento stebėtojas Pakistano klausimais ir mes matome, kad Pakistane žmonės nusigrėžino taip vadinamosios pasaulietiškos koalicijos. Uh, Ir rinkimus Pakistane laimėjo ne radikalios partijos, bet kuriuo, bet kuriuo atveju pokyčiai yra akivaizdus. Kai socialinės ir ekonominės sąlygos yra tokios, kokios jos yra Bangladeše ir vyriausybė, bent jau rinkėjų nuomonė, nieko dėl to nedaro, žmonės vienaip ir kitaip imsis radikalių priemonių Taip yra daroma visame pasaulyje. Todėl aš norėčiau Jūs paraginti, ypač dabar, kai Jūs bandote spręsti tekstilės pramonės problemas, užtikrinti, kad visos Jūsų taikomos priemonės būtų privalomos ir įtvirtintos įstatymuose, kad jos nebūtų taikomos savanoriškų pagrindų ir kad tie įstatymai būtų tinkamai vykdomi. Dar vienas dalykas. Tarptautinės darbo organizacijos e, standartai. Ar jie jau yra įtvirtinti jūsų e, e, teisės aktuose ir ar jūs esate Tarptautinės darbo organizacijos nariai? Ir teisė burtis į profesinės sąjungas, ar tas klausimas yra sprendžiamas, ar ši teisė bus garantuota ir be abejo minimalus atlyginimas tai yra aktualūs klausimas. Ir mes be abejo čia galime daryti spaudimą savo e, įmonėms. Mes e, privalome prisimti mums tinkančią e, rimtą atsakomybę už tai, kad mūsų įmonės ne, ne vien uh, galvotų apie pelną ir apie pirkimą uh, už mažiausią kainą, bet ir apie socialinę dirbančiųjų tekstilės pramonėje ir kitose pramonės sektoriuose apsaugą. Uh, Taigi mes esame atsakingi už tuos žmonės, kurie e, dirba tuose, toje pramonėje. Madame la ministre. Ačiū pirmininkė. Gerbiamą ministrę noriu padėkoti, kad atvykote į mūsų posėdį. Mes e, Taip tiesa, į jūsų valstybę žvelgiame su didžiuliu dėmesiu, didžiulė simpatija, bet turiu pasakyti, kad mm, paskutinė sesija Strasbūrė buvo balsuota rezoliucija dėl situacijos Bangladeše buvo diskusijos ir parlamentarai puikiai suveikė, kad um, ta atsakomybė už tą baisę dramą, tragediją tenka visiems. Tai yra, um, yra visa ilga grandinė tos atsakomybės, aišku, ir Bangladešo valdžiai dalis atsakomybės teko, bet ir, ir, ir mes kaip vartotojai irgi turim prisijimti turime, turime prisimti tą atsakomybę už irgi iš dalies, kadangi ir, ir įmonės Europoje irgi dirba toje srityje. Taigi, Dabar dėl tų priemonių, kurių jūs ėmėtės, turiu pasakyti, kad pas mus Europoje nuo pat Europos pradžios e, yra e, daug teisės aktų dėl hygienos, dėl saugos darbe ir aišku, tuos teisės aktų pasikeitimus irgi įtakoja įvairios dramos, įvairios strategijos, e, tragedijos ypač kalnakasybos rytyje. Taigi aš manau, kad ir, ir jūs, tai, tai, aišku, tai skatina daryti pažangą teisės aktus rytyje. Taigi aš noriu pasirauti, pažiūrėjau, ar jūs galvojate kažką daryti dėl subrangovusios grandinės, kažkokių tai teisės aktų pakeitimų, nes būtent um, dėl tų dramų mes aiškiai matome dabar, kad yra tokia ilga subrangovų grandinė, kad e, tiesiog um, neįmanoma su, atrinkti, kas už ką atsakingas, bet to dar yra ir daug tų firmų, kurios mm, nepritarė tam sutarimui sudarytam e, gegužės mėnesį, tai ar bus vyriausybės priemonių, kokiu numatoma dėl jų. Uh, Kitas dalykas, taip, jūs viena valstybė ir mm, kokia yra jūsų teisinė bazė dėl sveikatos saugos, sveikatos ir saugos darbe, ar jūs turite medicinį išsilavinimą, dar, ar jūs galvojate, kad reikėtų tą kryptimį žengti. Ir dabar dėl tų karo nusikaltimų mes tikrai labai remiame jūs kai na kalba, pavyzdžiui, apie tą nebaudžiamumą už karo nusikaltimus ir, ir, ir visas tas nešališkumas. Uh, Mm, kolegos gal kiti mm, daugiau apie tai pakalbėsit. Aš tiesiog noriu pasakyti, kad nežiūrint jūsų šalies kultūros ir istorijos, mes tikrai vis tik tai Europą labai griežtai pasisakome prieš mirties bausmės vykdymą. Paneneits? Uh, Pirmininkė kolegos, gerbiama ministrė. Mm mano delegacijos liberalų, liberalų frakcijo vardu noriu pasveikinti Jūs, padėkoti Jums už Jūsų pasisakymą mūsų posėdį šiandien. Mano frakcija yra viena iš tų, kur inicijavo tą bendrą rezoliuciją dėl Bangladešo, ypač dėl tų tragiškų įvykių tekstilės pramonėje pastaruosius mėnesius, ką mes matėme. Ir aš sutiku su tuo, ką kolegos pasakė. Taip, tiesa, ta atsakomybė tenka visiems, visi turi prisimti tą atsakomybę, ne vien tik tai Bangladešo e, žmonėms, Bangladešo valdžiai, bet taip pat ir mums kaip vartotojams e, tenka atsakomybė ir, ir mūsų stebėsenos priežiūros visoms sistemoms, kurios nepakankamai rimtai imasi šių klausimų. Tai aš tikrai paskatinčiau jūs, aš labai sveikinu tas iniciatyvas, kurias jūs paskelbėte, aš labai raginčiau, skatinčiau Bangladešo valdžią, vyriausybę gyvendinti tas priemonės, nes manau, kad yra nepaprastai svarbu Tai ne vien tik tai užtikrinant Bangladešo darbuotojų saugą ir sveikatą, kas iš tikrųjų čia reikia pasakyti, kad dauguma tų darbuotojų yra moteris. Aišku, tai yra nepaprastai svarbu ir mes labai prijaučiame jūsų toms visoms pastangoms ir mes e, labai atidžiai stebėsime, kaip jums seksis įgyventi tai, bet dabar dėl tų tribunolų kurie siekia persekioti už nusikaltimus įvykdytus um, pilietinių neramumų karo sąlygomis. Tai tiesa, kad tikrai mes um, nesam pasiryžę pritarti kokiam tai bebūtų um, nebaudžiamumui ir teisingai, pane Dekaiser pasakė, visi mes tą jaučiame ir galiu aš pasakyti, kad mes vis tik tai tvirtai, griežtai pasisakome prieš mirties bausmės taikymą, kur tai bebūtų, bet kuriame pasaulio kampelėje. Mes Europoje panaikiname mirties e, bausmę prieš kelis dešimtmečius ir aš labai raginčiau visas, visas pasaulio valstybės tą patį padaryti.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 Ačiū pirmininkė, gerbiamą ministrę, noriu pasveikinti Jūs atvykusiai mūsų posėdį, noriu pasveikinti Jūs ne vien, e, su, su įvairiais pasiekimais, ne tik tai su 6 procentų ekonomikos augimu, bet taip pat ir su naujagimi mir, mirtingumo mažinimu, moterų sveikatos mm, būklės gerinimu. E, labai svarbu, kad iš tikrųjų e, medikai tiek įgyja išsilavinimą Italijoje, tiek Junktinėje karalystėje prie St. Hopkins universiteto, pažiūrėjau, ar Pensilvanijoje, tarkim, kur ir, ir jūs dirbote kaip profesorė, aš manau, kad mm, daug dalykų mus vienyje ir galiu jūs patikinti, kad e, aš savo e, viešame gyvenime tikrai seksiu jūsų pavyzdžių. Thank you, Mr. Chairman. A very warm welcome on. Tanak. Ačiū pirmininkė, mm, tikrai sveikinu ministrė, jūs atvykus į mūsų posėdį ir noriu išreikšti savo užuojautą po to, gamyklos sugriuvimo visoms aukoms. Man atrodo, kad ne visuomet suprantama tai, kad daugiau kaip milijonas Bangladešo žmonių gyvena ES, 150 tūkstančių gyvena Didžiojo Britanijoje, tai yra Britų bangladešiečiai, kuriuos mes labai vertiname ir labai sveikiname mūsų šalise. Aš vadovau Europos parlamento delegacijai, kuri stebėjo jūsų praeitus parlamento rinkimus. Tikrai jie buvo įspūdingi, tikrai demokratiškai, sąžiningai surenkti ir aš tikiuosi, kad tai bus ir ateitie taip pat. Ir dabar, um, galvojant apie Bangladešo visą bendrą. Um, patirtį, kiek jūs, iš tikrųjų, jūsų puikus rezultatai gerbiant mm, bangladešiečių, bengalų teises ir, ir labai svarbu, kad būtų tikrai aukšti standartai išlaikomi viešame gyvenime ir įvertinant islamišką pasaulį. Aš labai pasveikinčiau jūsų pasiekimus. Dabar dėl užsienio politikos aš norėčiau pastirauti, kadangi mums yra daug svarbiau, kadangi mūsų tai yra kompetencijos rytis užsienio reikalai, ne vidaus darbo mm, įstatymai. Taigi aš noriu paklausti dėl rinkimų, aišku, kad dinamika yra labai įtempta, sudėtinga su Pakistanu, su Indija, tradicija visiškai pasarosius dešimtmečius. Mes matome dabar situaciją kiek geresnė. Šarifas pasakė, ministras pirmininkas pasakė, kad norėtų geresnių santykių su Indija, suartėjimo. Jūs taip pat gana drąsiai siekite aktyvesnių santykių su Indija. Taigi, kaip jūs galvojate, kad per, artim, per artimiausius metus keisis jūsų situacija dėl Rohingi klausimo? Taip pat parlamentas yra prieimęs rezoliucijų, tai aš noriu paklausti jūsų santykių, taip pat jūsų santykių su Birma pažeidimą ir ahingi mažumų ten. Na ir dėl karo nusikaltimo aš irgi norėčiau prisidėti prie to ir noriu pasakyti, kad tikrai, kai na kalba apie tokį genocidą, aš lankiausi jūsų išlaisvinimo muziejuje, turiu ir savo biure jūsų išlaisvinimo judėjimo pasirašytą plakatą, tai tikrai negali būti jokio um, nebaudžiamumo, ypač kai na kalba apie baisius nusikaltimus prieš krikščionus, budistus, um, kitas mažumas, ma, moteris, vaikus, tikrai um, negali būti jokio nebaudžiamumo, kad tikrai turi būti vis tik tik tai ta, viskas išsiaiškinta, padėtas taškas, kad galėtų jūsų šalis žengti į priekį toliau, išsilaisvinusi nuo to ir m, mm, tikrai noriu pabrėžti dar kartą, kad rinkimai buvo laisvi ir sąžiningi, aš, aš dalyvavau stebėjimo rink, e, misijoje ir tikiuosi ir kitą kartą e, taip pat pasidžiaugti tokiais pačiais rezultatais, kai galėsiu vėl dalyvauti rinkimų stebėjimo misijoje. Ačiū. Minister, you have the floor. Prašome žodis ministrai. Ačiū pirmininkė. Man malonu girdėti jūsų gerus žodžius, e, skirtus mano šaliai, mano, e, šal, mano šalies piliečiams, vyriausybei ir man pačiai. Ačiū Jums už tai. Norėčiau sakyti klausimus. Dėl to, ar mes esame TDO organizacijos nariai, ir ar esame pasirengę, pasirašę pagrindinės stadilo konvencijas? Taip. E, į mūsų teisės aktus įtraukti TDO konvencijos standartai, tačiau e, yra tam tikrų spragų. E, TDO konvencijas mes įgyvendinome 2006 metais. Tuo metu mano politinė partija buvo opozicijoje ir mes pateikėme pasiūlymą dėl 55 pakeitimo pasiūlymų kurie nebuvo priimti pagrindinės valdančiosios daugumos. Dėl tos priežasties mums teko na, išeiti iš parlamento pastato protestuojant. Ir um, pateikėme pasiūlymą, kad į mūsų rinkimų manifesto įtraukt, įtrauktume tuos 55 pakeitimus. Ir dabar mes pateikėme pasiūlymą, kad būtų keičiamas 2006 metų darbo teisės aktas, kur jau e, kabinetas priemė sprendimą ir e, trečią Liepos mėnesį e, pateik, pasiūlymas bus pateiktas parlamentui ir tikimės, kad sprendimas galutinis dėl teisės akto pakeitimo bus priimtas birželio mėnesį. Mes nulatos bendradarbiavome su TDO organizacija ir tikimės eliminuoti esamas darbo teisės akto spragas. Mes sutinkame su tuo, kad tai yra tiesiog e, esminiai dalykai, užtikrinantis mūsų darbuotojų saugą visoje pramonėje. Dėl subrangovų Iš tiesų mes ketiname spręsti su brangovų klausimą. Kalbėsiu atvirai. Mes kalbame apie standartų laikymasi, tačiau, kai yra įsigijami e, mūsų produktai dažniausiai e, renkamasi, e, dažiau, Paprastai, kai yra perkamas produktas, yra perkamas pats pigiausias iš e, pačio pigiausio subrangovo. Ir e, aišku, tai reika, lemia, kad vyriausybė imtųsi veiksmų, E, ir veiksmų turi imtis ne tik tai vyriausybė, tačiau ir kiti suinteresuoti asmenys kartu su TDO organizacija. Taigi mes siekiame, kad subrangovai taip pat laikytųsi reikalavimų. Visi fabrikai turi laikytis reikalavimų. Tai yra labai didžiulė užduotis. Šiam tikslui pasiekti reikės laiko, aišku, ir finansinių išteklių, tačiau mes turime imtis veiksmų ir mes esame prisėmę tam įsipareigojimus dėl sveikatos ir saugos įstatymo. E, mes turime teisės aktus dėl profesinės saugos. E, tiksliau, esame parengę tokio pobūdžio e, teisės akto projektą, taigi ar jis bus patvirtintas, tai yra tik kelių mėnesių klausimas. Ir kai minėtas teisės aktas bus patvirtintas, mes galėsime imtis E, įvairių iniciatyvų. Jas įgyvendinę e, pasieksime apčiuopimo pokyčių, kuriuos matys e, visi. Sustikinusi, kad tie pokyčiai bus matomi jau metų bėgyje. Toliau dėl mirties bausmės. Mes suprantame tai, ką jūs sakote dėl mirties bausmių. E, žinome, kokia yra ES pozicija. Ir nors gerbėme jūsų kaip ES poziciją, turiu pasakyti, kad pasauliniu mastu nėra sutarta dėl mirties bausmės panaikinimo. Mirties bausmė egzistuoja e, netgi kai kuriuose vakarų šalyse. Ir mirties bausmės taikymas gali būti peržiūrėtas. Kai bus e, peržiūrėta apskritai baudžiamojo teisingumo sistema. E, taip pat, aišku, reikės atsižvelgti į Bangladešo socialinę ekonominę situaciją. Mirties bausmė yra taikoma e, ypatingais atvejais. Ir e, mirties bausmės ta, e, taikymas yra pakankamai retas. E, tik tai už labai žiaurius nusikaltimus. Ehm, iš esmės, ehm, pats teismo procesas, kai yra sprendžiamas mirties bausmės klausimas, yra labai ilgas, yra numatyta įvairių netgi procedūrinių saugiklių. Taigi aš tikiuosi jūsų supratimo šio atžvilgiu. Mirties bausmė yra mūsų teisminės sistemos dalis. Ir e, aš norėčiau jums e, e, pakalbėti apie pastaruosius Bangladešo įvykius, kai tarptautinių nusikaltimų tribunolas priemė sprendimą įkalinti iki gyvos galvos vieną iš karo nusikaltelių E, prasidėjo spontaniškas jaunimo judėjimas. Šimtai tūkstančių e, jaunuolių e, susibūrė miesto centre ir organizavo demonstracijas du mėnesius. Aišku, jie ten miesto centre nebūna nuolatos 24 valandas per parą, tačiau tos protesto akcijos yra organizuojamos. Su kuo yra susijusios tos protesto akcijos? Jaunuoliai kelia štai kokius klausimus. Kodėl asmuo, kuris e, yra kaltinamas nužudęs 344 žmonės, yra įkalintas iki gyvos galvos ir jie kelia klausimą, kiek dar žmonių jis turėjo nužudyti, kad jam būtų paskirta mirties bausmė. Taigi praktiškai mm, reikia taip pat pasakyti, kad dauguma mūsų šalies piliečių remia e, šį jaunimo judėjimą ir jūs turite suprasti tai, ką jaučia e, žmonės, e, kurie E, nukentėjo nuo karo nusikaltelių, ką e, jaučia tos moteris, kurios buvo prievartaujamos, prieš kurias buvo smurtaujamas 21 metais. Tai yra iš tiesų didžiulė e, gili žaizda, kuri negyja šalyje jau 42 metus. Taigi aš norėčiau, kad jūs pažvelgtumėte situaciją taip pat ir iš šios perspektyvos. Ačiū už klausimą dėl užsienio, reikal, užsienio politikos. Dėl mūsų ryšio su Indija, su Pakistanu. Mes e, džiaugiamės e, naujai išrinkto Pakistano ministro pirmininko iniciatyvą e, Indijos atžvilgių ir džiaugiamės taip pat tuo, kaip Indija tai reagavo Kalbant apie mūsų regioną, aš manau, kad reikalinga jam taika. Reikalinga taika, saugumas ir vystimasis. Bangladešo ministrė pirmininkė, kai e, buvo antrą kartą išrinkta ministrė pirmininkė 2003 metais, paragino visas mūsų kaimininės šalis bendradarbiauti. Ji pasakė, kad mes turime bendrą priešą, tai yra skurdą, ir turime dirbti kartu kad skurdo nebeliktų. Turime dirbti kartu, kad sukurtumėm geresnį gyvenimą visiems mūsų šalies gyventojams, kurie nusipelno daugiau. Taigi mes turime dėti pastangas. Ir galiu netgi didžiuodamasi pasakyti, kad būtent dėl mano ministrės pirmininkės ir dėl jos dedamų pastangų pietryčių Azijoje iš tiesų yra sukurta aplinka, kuri e, skatina bendradarbiauti. Skatina bendradarbiauti, e, kovojant su skurdu, kad jo neliktų. Iš vis yra labai daug e, bendradarbiavimo projektų, organizuojama bendrų iniciatyvų. Nebeliko tos priešpriešos, kuri buvo anksčiau. Tik Bangladešas vaidina savo vaidmenį regione, kad e, regionas būtų taikus, kad būtų išsaugota ta taikia atmosfera. Taip pat siekiame demokratijos, e, stipriname demokratiją, stipriname institucijas ir siekiame, kad būtų užtikrintos e, žmogaus teisės visais lygmenimis. Dėl ragi, ragingi mažumos Rahingi mažuma e, kelia problemų 30 mečius. Dėl mūsų patirties 71 metais, kai 10 tūkstančių žmonių turėjo e, bėgti iš Bangladešo į vairias e, Indijos provincijas. Mes dėjome visas pastangas, kad šie žmonės Tai yra tie, kurie bėgo nuo persekiojimo ir kad jie sugrįžtų į Bangladešą. Ir dabar 29 tūkstančiai pabėgėlių yra registruoti ir gyvendin, gyvena stovyklose ir e, mes e, stengiamės tiem žmonėms padėti. Tačiau iš viso dar yra apie 300-500 tūkstančių e, rahingi mažumos atstovų, kurie neįeina į jokią statistiką. Ir galime sakyti, kad būtent tie žmonės mums kelia problemų. Tai yra pati didžiausia, tai yra labai didelė mažuma Bangladeše ir dėje daugiau e, šios mažumos atstovų į šalį mes priimti negalime. E, Pereitą birželį mes pasakėme, kad tikrai mes negalime priimti daugiau pabėgėlių. Dvišalių pagrindų mes e, derame su Mienmariu, su Birma. E, dėl um, rahingi mažumos pabėgėlių repatriacijos. Ir um, kol kas e, na, jokių susitarimų nepasiekta, tačiau mes laikomės e, štai kokios pozicijos, kad ne vieno žmogaus per prievartą neįsiūsime į šalį, į Mienmarį, tačiau naujų pabėgėlių priimti mes negalime, nes tai yra mums didžiulė našta. Ir tai ne šiaip klausimas yra susijęs su teisės viršenybė, su ekonominiais aspektais. E, problema yra ta, kad kai kurie šios mažumos atstovai per Bangladešą pabėgo į e, kitas e, šalis kaip Bangladešo piliečiai. Aišku, ne visą kartais ir e, tokie pabėgėliai, kurie vadina save Bangladešo e, piliečiais, e, iškreipia mūsų e, darbo jėgos įvaizdį, nes mūsų darbuotojai yra sąžiningi, sunkiai dirbantis ir taip toliau. Taigi, kai dėl rahingi mažumos reikės spręsti šį klausimą su Mienmariu E, e, žiūrėsime, kaip šis klausimas gali būti sprendžiamas. Tačiau aš manau, kad visų pirma reikia kalbėti apie tai, kad e, turi būti sukurtos tokios sąlygos Mienmarija, kad žmonės norėtų sugrįžti ir gyventi savo šalyje. Mes bendradarbiavame su mūsų kaiminėmis šalimis, su Mienmariu, kad šis klausimas būtų įspręstas. Ir tikiuosi, kad na, šiuo atžvilgiu sulauksime jūsų supratimo. Aš norėčiau padėkoti jums visiems už tai, kad jūs mus remiate e, šiuo laiku, kai mes išgyvename labai didžiulę tragediją. Mes e, esame įsipareigoję dėti visas pastangas, kad e, panašaus pobūdžio tragedijos nepasikartotų. Vis dėlto turiu pripažinti, kad e, greičiausiai egzistuoja labai daug nesaugių e, pastab, e, pa, pastatų. Daugelį dešimtmečių egzistavo tam, tikra, tam tikras nebaudžiamumas. Žmonės, kurie įvykdė nusikaltimus žmogiškumui, nesulaukė teisingumo netgi buvo už tai išlovinami. Ir dėl tos priežasties greičiausiai ir žmonės, kurie statė pastatus, E, negalvojo, kaip e, padaryti juos saugiais. Tai tiesiog e, to nebaudžiamumo, kuris tvirojo kelis dešimtmečius pasiekmė. Bet aš tikiuosi, kad ES, ES parlamentas padės mus, parems mus, siekiant išspręsti mūsų šalies problemas. Dėkuoju. Thank you very much, Minister, for your information. Dėkuoju, poniai ministrė, dėkuoju Jums už Jūsų patiktą informaciją ir už tai, kad Jūs atvirai kalbėjote su mumis apie tragiškus įvykius. Tikiuosi, kad ateityje tokių tragedijų mes nebematysime, bet e, tai yra ne vien jūsų šalies, bet ir ES pareiga, kadangi mūsų bendrovės stengiasi įsigyti savo prekes kuo pigiau jūsų šalyje ir, už, tai pri, ir todėl jos taip pat privalo prisimti joms tenkančią atsakomybę. Turime daryti viską, kad tos bendrovės, kurios prekiauja jūsų šalyje pagamintą produkciją, apsaugotų gamyklose dirbančius asmenys, reikalautų, kad būtų star, taikomi socialiniai stand, ir darbo saugos standartai, pavyzdžiui, tokie, kokius yra nustačiusi tarptautinė darbo organizacija. Taigi aš tikiuosi, kad jūs sugebėsite pagerinti darbo sąlygas, užtikrinami kartu, kad žmonės turėtų darbo ir kad galėtų dirbti saugiau. Esu sutikinęs, kad Europa neturėtų pasinaudoti ne visiškai gerai reglamentuojama situacija kuriuose šalise, tok, tokiuose, pažiūrėjau, kaip jūsų. Ir mes turime padėti jums spręsti jų o, iškilančias problemas. Dėkoju. Thank you. It's a, um, a book uh, that is written by our father. Real... O dabar perinėme prie da, mūsų trijų dienų darbo vinies prie pono Kukano informacinio pranešimo. Dėkuoju, ponė pirmininkė, jūs visiškai teisingai apibūdinote mano pranešimą. Gerbimi kolegos. Balandžio 29-30 dienomis įvyko stabilizacijos ir ir asociacijos komiteto tarp ES ir Jotkalnyjos susitikimas. Jis įvyko Podgoricoje, Jotkalnyjoje. Tame susitikime dalyvavo šeši Europos parlamento nariai - ponas Jelko Kacin, Ana Ebrisagič, Francesco De Angelis, Nikos Hrisegolis ir ponia Lunaček. Mes taip pat susitikome su uh, politiniais šalies vadovais, įskaitant prezidentą, ministrą pirmininką ir e, du viceministrus. Mūsų delegacija buvo pirmoji aukšto lygio ES delegacija atvykusi Juotkalnyje po e, prezidento rinkimų, kurie nesnei įvyko Juotkalnyje ir kurių rezultatai buvo prieštringai vertinami. Dalis opozicijos boikotuoja e, darbą parlamente, trys iš šešių pozicinių partijų šiuo metu boikotuoja e, darbą parlamente. Ir mūsų diskusijose mes daug kalbėjome apie e, rinkimus ir apie garsųjį audiovizualinį skandalą, kuris ir paskatino parlamento boikotą. Jis yra susijęs ir su organizuotų nusikalstamumu, ir su korupcija, taip pat su kaltinimais organizuotų nusikalstamų ir korupcija. Prieš kelis mėnesius DPS partijos suva, suvažiavimo uh, įrašai buvo nutekinti ir atsidūrė žiniasklaidoje ir tenai buvo kalbėta apie taip, kaip galima būtų pasinaudoti socialinėmis išmokomis tam, kad būtų paremti tam tikri partijos planai. Ir tai be abejo pakursti nepasitikėjimą demokratinę santvarką šalyje. Šis kanalas sutapo su prezidento rinkimais ir turėjo uh, jiems didelės įtakos. Prezidentas laimėjo labai nedidelį balsų persvarą ir rinkimų rezultatų nepatvirtino opozicija. Audio skandalas turėtų būti sprendžiamas tiek politiškai, tiek uh, e, teisinėmis priemonėmis. Ir uh, galima pagalvoti apie Kopenhagos kriterijų uh, įgyvendinimą. rinkimų sistema turi rimtų trūkumų ir jie yra akivaizdus, e, kai rengiami yra rinkimai. Ir Jotkalniai turėtų įspręsti šias problemas prieš kitus rinkimus. Opozicijos reikalavimai iš dalies yra pagrįsti ir todėl valdančioji partija turėtų juos atsižvelgti nors kai kurie opozicijos veiksmai yra nekonstituciniai ir parlamento boikoto, kurį vykdo opozicija, šiuo metu negalima palaikyti, negalima palaikyti jokiomis aplinkybėmis. Jei šios problemos nebus tinkamai sprendžiamos ir jei nebus atkurtas pasitikėjimas demokratinėmis procedūromis ir demokratinės institucijos nebus atkurtos, tuomet vargu, ar Jotkalnyje galės toliau sėkmingai žengti ES link. Mes apie tai kalbėjome tiek savo susitikime su parlamentarais, tiek e, diplomatiškai kėlėme šis klausimas susitikimuose su vyriausybės atstovais. Ir manome, kad e, sprendžiant šį konfliktą reikia kiek įmanoma e, bendradarbiauti su parlamentu. opozicijos reikalavimai, tol kol jie yra konstituciniai, gali būti patenkinti, mums buvo pasakyta, tačiau iš dalies, jie tik iš dalies yra konstituciniai. Ir problema yra tai, kad nelengva viską yra įspręsti. Yra parengtas uh, bendras dokumentas, kuriame išdėstytos rekomendacijos, buvo patvirtintas po mūsų susitikimo ir jame yra išdėstytos rekomendacijos ir dėl uh, prezidento rinkimų. Uh, Kai kurie dokumento punktai yra susiję su rinkimų tvarkos pažeidimais ir su audio skandalu. Situacija nėra lengva, bet tikrai nėra nestabili. Europos parlamento delegacija laikėsi vieningai ir į mūsų nuomonę buvo atsižvelgta visuose mūsų susitikimuose ir teigiamai sureaguota. Aš manau, kad reikėtų paminėti dar štai ką. Antradienį šią savaitę mes buvome susitikę su uh, Jotkalnyjos miesto pirmininko pavaduotojų ir užsienio reikalų ministrų ir jie mums pranešė, kad šiandien vyksta parlamento posėdis, kurio metu jie norėtų pateikti pasiūlymą apie tai, kaip galima būtų patenkinti opozicijos reikalavimus. Uh, Jie tikisi, jog jiems pavyks susitarti ir spręsti dabartinę situaciją ir uh, uh, užtikrinti, kad opozicija nutrauktų parlamento boikoto. Tai tiek, ponė pirmininkė, dėkuoju. Uh, Ačiū, pirmininkė, labai trumpai. Noriu tik pasakyti, kad e, visiškai pasitikiu Tarkukan pranešimu, nes jis yra mūsų ekspertas Balkanų klausimais, tikrai užsienio reikalų specialistas, diplomatas, mūsų pirmininkas. Tai aš tikrai nenorėčiau nieko kvestionuoti, aš nebuvau rinkimų metu ten, aš tik tai perskaičiu informaciją apie tai, aš aišku džiaugiuosi, kad panašu situacija lyg ir sprendžiasi, bus pasimokyta iš patirties. Uh, kaip e, spręsti įvairius e, trūkumus rinkiminėje procedūroje. Aišku, kad e, prezidentas turi, beveik neturi ar turi labai ribotas vykdomasias galės, taigi tai yra labiau mm, simbolinė figūra, tai iš esmės yra parlamentinė ministerinė sistema. Vis tik tai, aišku, pažeidimus reikia tinkamai ištirti ir problemas ištaisyti, bet bendrai, mm, žiūrint į pusiausvyrą, man atrodo, kad visos partijos sutinka politiškai su rezultatais ir man atrodo, kad ir opozicija panaikins savo boikotą. Aš buvau sutikime su Mm, Luksek, užsienio reikalų ministru, kuris patikino, kad tuoj bus grįžta prie normalaus darbo. Jotkalnyje yra maža valstybė, visi vieni kitus pažįsta, tai yra labai mm, tampriai e, veikianti visuomenė, klesinti visuomenė ir iš esmės e, tai iš vakarų Balkanų tai yra vienintelė mm, realiai dėl e, narystės besidaranti kandidatė, tai aš manau, kad mes turime išsakyti visišką paramą jiems. Ar jūs norite atsakyti ponui Tanukui? Yeah, but sometimes he, uh, someone does not like a statement. Kartais uh, kam nors ir nepatinka jūsų pasisakymai, kas nors gal gali padaryti ir atsakyti jums. Uh, Aš labai palankiai vertinu pono Tanako pasisakymą. Ir pasižymyti. Tai kas buvo pasakyta, sako pirmininkas. Tai gerai, ačiū, posėdis baigtas. 12 o'clock. 12 valanda, tai yra už 5 minučių, bus išplėstinis biuras.